Dear colleagues, please. Uh, before we start. Uh... Labas rytas, gerbiami kolegos. Tuoj pradėsime mūsų klausimus. Noriu pasveikinti mūsų svečius, tačiau noriu pateikti e, keletą pirmininko pranešimų. Jie yra susiję su kreipimosi į e, komisiją dėl baudžiamosios procedūros Elstat pirmininkui. Spalio mėnesį 12 narių pateikė kreipimasi į komisiją dėl Elstat pirmininko. E, pagal darbo tvarkos taisyklės atsakymas turėjo būti pateiktas per šešias savaitės. Kaip supratau, e, komisija turėtų pateikti savo atsakymą šiandieną Ir jeigu to atsakymo nebus, tada mes vadovausime 130 e, darbo tvarkos taisyklę penktąją dalimi ir įtrauksime šį klausimą į kito mūsų e, posėdžio darbo atvarkę. Bet, e, aišku, dar palauksime komisijos atsakymo, kuris, kaip sakyta, turėtų būti pateiktas šiandieną. O dabar mes galime pereiti prie penkto darbo tvarkės punkto. Noriu pasveikinti mūsų svečius, susirinkusius į klausimus dėl Europos finansinės priežiūros peržiūros mūsų posėdis yra transliuojamas internetu ir šių klausimų tikslas yra surinkti informaciją iš suinteresuotų asmenų ir ekspertų dėl E, pasiekmių, kurias sukeltų pateikti e, pasiūlymai keisti Europos finansinės priežiūros sistemą. Žinia, kad šis parlamento komitetas skiria labai daug dėmesio šiam klausimui. E, yra net du bendra pranešėjai, kurie rengia pranešimą šiuo klausimu. Ir tai yra vienas iš tų klausimų, E, kurį mes turėsime kaip ir finalizuoti iki mūsų kadencijos pabaigos. Nes tai bus vienas iš e, elementų, kurie sustiprintų e, finansinės apriežiūros mechanizmą. užtikrintų efektyvesnę finansinę priežiūrą, kad būtų galima užtikrinti didesnę finansinę integraciją bei atremti iššūkius, kurie susiję su Brexit. Dėl tos priežasties džiaugiamės tuo, kad atvyko keli labai svarbus ekspertai, profesorius Rudiger Veil, jis yra uh, iš Liudviko Maksimilijano universiteto Münchene. E, taip pat e, yra esma suinteresuotų e, asmenų grupės pirmininkas, ponas Sebastianas Albelė iš Ispanijos nacionalinės vertybinių popierių rinkos komisijos, Anne Vili iš Finance Watch, Felix Hufel, kuris yra iš Bafin ir Jacques de la Rosière E, kuris yra e, aukštosios, aukšto lygio finansinės priežiūros grupės pirmininkas. Jis vienas iš e, ESA architektų. Taigi, džiugu, kad atvykote. Ir dabar iš karto norėčiau suteikti žodį mūsų svečiams. Vėliau suteiksiu galimybę pasisakyti bendrą pranešėjams, ponui Balcenui ir poniai Beres. Taigi iš karto noriu suteikti žodį ponui Rudiger Veil. Uh, Ačiū, panė pirmininkė, gerbėme Europos parlamento nariai. <clears throat> Dėkoju už kvietimą dalyvauti šios dienos diskusijose apie priežiūros institucijos peržiūra. Noriu paminėti, kad priežiūros institucijų steigimas um, buvo tam tikras uh, riboženklis, kuriant uh, Europos uh, finansinių sistemų priežiūros architektūrą. <clears throat> Taigi dar visi sutarėme, kad technologijų pažanga, vartotojų apsauga ir tvarumo tikslai dabar kelia naujus iššūkius susijusius su reglamentavimu ir reikia spręsti tam tikrus trūkumus susijusius su priežiūros agentūrų valdymu, tačiau manau, kad kai kuriais pasiūlymais užsimota per toli, aš pradėsiu nuo <clears throat> esmą reglamento. Komisija pateikė kelis argumentus susijusius su tam tikrų svarbiausių mm, kriterijų ekonominė svarba mm, tarp valstybinėmis situacijomis ir ES teisės aktų <clears throat> taikymu europiniams fondams. Vis tik tai šie argumentai nėra visiškai įtikinantis. <clears throat> ES teisės aktai nebūtinai e, yra ta priežastis, dėl kurios reikėtų griežčiau taikyti e, finansų sistemos priežastį. <clears throat> Nes e, kyla klausimas, ar Europinės agentūros e, gali tinkamiau atlikti šias priežos funkcijas, tai nacionalinės priežos institucijos, <clears throat> taip pat bet, kokie, bet kokios grėsmės, kurios kyla iš priežiūros arbitražo, yra. Mm, geriausiai sprendžiamas pasinaudojant e, sudarinamumo priemonėmis, o ne <clears throat> pasitelkus tiesioginę esmos priežiūrą. Taip pat e, Taip pat kalbant ir apie e, duomenų teikimą, e, esmos, e, manau, kad <clears throat> funkcijos nėra pačios įtikinamiausios. Kalbant apie priežiūros suderinamumą, tai dabartinė peržiūra, kurią atliko esma, parodė, <clears throat> kokia svarbi yra ši e, užduotis ir nacionalinė patirtis dažnai skiriasi skiriose valstybėse narėse ir todėl atitinkamas tolimesnių veiksmų ataskaitos, kurias rengia ESMA atkreipia dėmesį į tas kylančias problemas. Naujasis strateginis priežiūros planas yra ambicingas ir vertingas, tačiau <clears throat> siūlomos priemonės apribos nacionalinių priežos institucijų galimybės nusistatyti savo e, prioritetus siūlomos priemonės, pagal kurias pereinama e, nuo, prie nepriklausomos peržiūros, e, nors anksčiau buvo taikoma institucijų tarpusavio peržiūra, nu, taip pat net nešteigiamų rezultatų. Dabar noriu pakalbėti apie Europinių priežiūros agentūrų valdymo komisija siekia pereiti e, nuo sprendimų prieimimo e, nacionalinių mastų prie europinių sprendimų prieimimo, tačiau <clears throat> komisija e, teikdama šį pasiūlymą nepateikė jokių įrodymų dėl to, kad nacionalinės priežiūros institucijos jų atstovai vadovavosi savo interesais o ne ES interesais priimdami sprendimus anksčiau. Taigi aš mm, visiškai pritariu pasiūlymui sustiprinti skaitomybę pagal e, trečiojo ligmens <clears throat> sprendimų prieimimo procesą, e, leidžiant e, atitinkamoms priežiūros ir sankcijas taikančiams institucijoms deleguoti savo atstovus į vykdomąją valdyba. Kitas svarbus tikslas yra suinteresuotų subjektų įtraukimas. Aš manau, kad suinteresuotų subjektų grupės įtraukimas į e, taisyklių statymo procesą pagal antrą ir trečią lygmenį yra labai svarbus. Baigdamas noriu pabrėžti, kad komisijos pasiūlymas reikštų esminės, esminius pokyčius <clears throat> kalbant apie priežiūros veiksmų koordinavimą, kurį anksčiau daugiausiai atliko nacionalinės priežiūros institucijos ir e, didesnių įgaliojimų suteikimą Europinėms agentūrams. E, tai būtų didžiulis rimtas pokytis ir aš teikiu pirminybę evoliucinėms permainoms Ir taip pat manau, kad e, šiems pokyčiams, kurie turėtų vykti laipsniškai, reikalinga gerai parengta reglamentavimo strategija. Ačiū. Kitas kalbėtojas Sebastian Albela, e, Ispanijos nacionalinės vertybinių popierių rinkos agentūros vadovas. Señor presidente, señores parlamentarios, Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, iš tikrųjų man didžiulė garbė, kaip Ispanijos vertinių popierių rinkos komisijos pirmininkui kreiptis į Jūs. Labai malonu dalyvauti šiuose klausimuose, kuriuose kalbama apie ES finansų priežiūros peržiūrą. Tiesiog norėčiau pasakyti, kaip mes vertiname šitą reformą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme vieningos kapitalo rinkos projektą ir komisijos veiksmų planui. Mes pritarėme siūlymų, kad reikėtų sustiprinti esmą. Mes pritarėme viskam, kas galėtų padaryti esmą kuo lankstesnė ir tvirtesnė organizacija, kuri koordinuotų atitinkamas kompetitinkas institucijas valstybėse narėse. Iš tikrųjų, mūsų manimų reikėtų įsteigti stebėtojų valdybą, kuri galėtų apriepti nepriklausomus pilnuotatu dirbančius asmenis. Turint omenyje esmos dydį ir uždavinius, reikėtų turėti omenyje, kad jinai gali tapti labai svarbas, svarbės sprendimus priimančią instituciją. Ji galėtų koordinuoti ir užtikrinti priežiūros konvergenciją. Mes pritarėme idėjai, kad reikėtų atsisakyti mm, draugų peržiūros ir pereiti prie esmos ekspertų kontrolės. Iš tikrųjų, šita valdyba arba stebėtojų valdyba galėtų priimti strateginius planus ir numatyti programą, kuria vadovautųsi nacionalinės priežos institucijos. Ir nacionalinės institucijos galėtų, žinoma, prie tų planų pasiūlyti ir papildomus uždavinius ir prioritetus. Taigi esma turėtų aktyviau dalyvauti tais atvejais, kai yra sprendžiamos problemos susijusios su ES teisų pažeidimu atrodo, kad teisinga, kad esma gautų daugiau priežiūros galių CCP kontekste ir kad gautų papildomų įgaliojimų tose srityse, kai iškyla problemų santykiuose su trečiosiomis šalimis ar kai yra neįgyvenim tam tikri kriterijai. Tačiau mes nelabai esame įsitikinę, kad esame turėtų dirbti tam tikrose konkrečiose srityse. Pavyzdžiui, Europos komisija pasiūlė, kad ESMA galėtų prižiūrėti jungtinio kapitalo įmonės investicinius fondus. Ir iš tikrųjų tam tikri fondai vadinami europiniais, tačiau jie nėra tokie ir kartais reikia veikti išduodant tą abipusio pripažinimo pasą. Nacionalinės institucijos pačios dažnai prižiūri investicinius fondus ir nedaro skirtumo tarp investicinių bendrovių. Konsultacijų metu buvo iškelta įvairių pasiūlymų, tačiau mes nemanom, kad esmai reikėtų suteikti įgaliojimus tikrinti prospektus. Mes Ispanijoje, mūsų vertimių popierių rinkos komisijoje turime įgaliojimus patvirtinti visų rūšių vertybinius popierius. Ir todėl aš manyčiau, kad ta pati institucija turėtų patvirtinti ir prospektus, ir ta pati, kuri turėtų atlikti visos finansinės informacijos priežiūrą. Taigi, esma yra ta organizacija, kuri galėtų geriausiai išmanyti vertinių pobūrių esmę ir taip pat būti susipažinusi su emitentais. Taigi prospektai nurodo tas bendrovės, kurios išleidžia vertybinius popierius ir taip pat nurodo informaciją apie galimą e, mm, e, vertybinių popierių gražą. Tas pats pasakytina ir apie prospektų pavertimą akcijomis. Taigi labai svarbu, kad esma būtų ta priemonė, kuri padėtų sukurti tikrai vieningą ES kapitalo rinką. Todėl šita priežiūra turėtų būti kuo veiksmingesnė. Reformos metu reikėtų atsižvelgti ir į priežiūros institucijų įgaliojimus nacionaliniu lygmeniu. Kadangi nacionaliniu lygmeniu yra nacionalinių priežos institucijų ir ES mastu reikėtų turėti įvairią priežiūros sistemą ir kai kursime Europos kapitalo e, rinką, tai svarbiausia siekti užtikrinti ne tik didelių, bet visų finansų bendrovių uh, E, e, tvarumą į gyvenimą. Labai svarbu stiprinti finansų sistemą, kuri apskritai yra kapitalų sąjungos variklis. Dėkuoju. Ačiū dabar suteiksime žodį Anfily iš Finance Watch. Dėkuoju pirmininkė. Mūsų organizacija džiaugiasi galimybę e, kalbėti šiuose klausimuose. Laikomėsi nuomonės, kad Europos finansų e, priežiūros sistemos peržiūra yra svarbi iniciatyva nuo to, kalbant apie tai, kad 2011 e, metais buvo įkurtos ESA agentūros. Finansų e, priežiūros pagrindinis tikslas yra užtikrinti finansų e, saugumą, e, užtikrinti gerą ES rinkų funkcionavimą ir tinkamą vartotojų, investuotojų ir mokesčių mokėtojų apsaugą. Norėtumėm apgailestauti dėl to, kad Europos komisijos pateiktas pasiūlymas yra nepakankamai ambicingas. Prieš pateikiant šį pasiūlymą komisija pateikė E, dokumentą e, konsultacijoms su visuomenė. E, šie pasiūlymai dėja taip pat mums nepasirodė pakankamai ambicingi. Todėl norėtumėm, kad vėl būtų atgaivintas aukšto lygio darbo grupės finansinėse priežiūros klausimais darbas. Šioje darbo grupėje būtų galima vėl grįžti prie Larosier ataskaitos ir teikti rekomendacijas pasiūlymui patobulinti. Visų pirma, mes laikomės nuomonės, kad e, kalbant apie ESA ir Europos centrinį banką, šios institucijos e, užtikrina geresnį rizikos ribojimą mikro lygmeniu. Tačiau taip pat išvelgiame, kad egzistuoja ir problemos užtikrinant rizikos ribojimą makro lygmeniu, e, nes valstybės narės E, kalbant apie rizikos ribojimą makro lygmenių, taiko skirtingas taisyklės. Pavyzdžiui, nustatant, kokios e, institucijos yra sisteminės svarbos, e, sprendimus priema nacionalinės kompetingos institucijos vadovaudamos skirtingomis taisyklėmis ir rizikos įvertinimu. E, kalbant apie sisteminę riziką, reikalingas harmonizuotas požiūris ES. Dėl tos priežasties mes norėtumėm, kad ESRB e vaidmuo būtų sustiprintas. E, pastaroji institucija turi vaidinti svarbesnį vaidmenį, nustatant sisteminės svarbos institucijas ir stebint rizikos ribojimo priemonės makro lygmenį ES. Sąjungoje. Galiausiai kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atstovauja vartotojus, e, norime, kad ESA vaidintų svarbesnį vaidmenį užtikrinant vartotojų apsaugą visoje Europos Sąjungoje. ESA agentūros turėtų skatinti priežiūros konvergenciją, taikant Elgesio kodeksą, siekiant užtikrinti, kad visi finansinių paslaugų vartotojai e, ga, būt, su jais būtų vienodai elgiamasi ES. Kitaip tariant, mes sakome, kad turi būti nustatyti privalomi techniniai standartai Taip pat ir tai, kad e, veiksmai turėtų būti gyveninti šių standartų atžvilgių. E, ESA agentūros turėtų užkirsti kelią arba riboti e, tokias finansinės e, veiklas, kurios yra žalingos vartotojams. Taip pat šios institucijos turėtų skatinti struktūrinės reformas. Kiekviena ESA e, agentūra turėtų į savo valdybą įtraukti uh, E, nacionalinių kompetitingų institucijų atstovus, kur, institucijų, kurios atsakingos už vartotojų apsaugą. E, siūlome, kad 20 procentų šių institucijų biudžetų būtų skirta vartotojų apsaugai. Finance Watch laikosi nuomonės, kad ESA agentūros taip pat suvaidins, gali suvaidinti vaidmenį skatinant tvarius finansus. Ir E, neturėtumėm apsiriboti e, tuo, kas yra siūloma šiuo pasiūlymu. Pavyzdžiui, ESA galėtų e, prisidėti ir prie kitų tikslų pasiekimo aplinkosaugos socialinio valdysenos. Kitas dalykas Mes norime, kad būtų suburta esą suinteresuotų asmenų darbo grupė, kuriai būtų suteiktas įgaliojimas ginčyti esą agentūros, sakykime, siūlomas taisyklės arba rekomendacijas. Kalbant apie minėtą suinteresuotų asmenų e, grupę. Norime, kad būtų e, užtikrinta tikrama pusiausvėra tarp šios grupės narių. Kitaip tariant, turi būti traukti pramonės ir nepramonės atstovai o, e, ir numatytas tinkamas kompensavimas už šių narių asmenų dalyvavimą minėtoje suinteresuotų asmenų grupėje. Mr. Chairman, members of Parliament, uh, ladies and gentlemen. Ponas uh, Felix Hufeld. Ponas ir ponai, dėkoju, kad pakvietė dalyvauti diskusijoje svarbėje apie Europos finansinių sistemų priežiūrą. Kartu su kolegomis, turint omenyje, kad kalbėjimo laikas ribotas, aš norėčiau paminėti tik kelis svarbiausius aspektus susijusius su Europinių priežiūros institucijų sąranga. Noriu pradėti nuo to, kad daugelis mano kolegų ir e, aš taip pat e, labai e, aukštai vertina Europinės finansų priežiūros sistemos kūrimą ir ypatingai ESA. Mes laikome save sudėdamąją šios sąrangos dalimi ir daug laiko išteklių ir pastangų skiriame tam, kad ta sistema veiktų geriau. Nepaisant to, kad aš atstovauju nacionaliniai institucijai, aš nenorėčiau supriešinti šių institucijų tarpusavyje arba e, taip pat nenoriu priešinti europinių ir nacionalinių interesų arba <clears throat> kalbėti apie geresnius ar blogesnius Europos politikos sprendimus. Aš norėčiau paminėti penkis principus, kuriais mes vadovaujamės siekdami pagerinti ESA veikimą. Pirmiausiai, nereikėtų taisyti to, kas nėra sugedę. Aš noriu aiškiai pabrėžti, kad ESA e, ne viršė savo įgaliojimų, kaip, kaip kai kurie bando teikti. Aš taip pat noriu pasakyti, <clears throat> kad aš taip pat neižvelgiu E, kad to, kad esai e, trūktų kokiu nors įgaliojimu. Ir e, reikėtų galbūt tinkamiau naudotis turimais įgaliojimais pagal turimus išteklius ir sistemingai jų nedidinti. Taip pat nereikėtų kurti priežiūros institucijos, kuri prižiūrėtų jau veikiančią priežiūros sistemą, nes tokiu būdu vis tiek viena priežiūros institucija mes turėtume e, daugiau, tačiau taip pat reikėtų e, <clears throat> pakeisti e, ESA sistemą ir atsisakyti to, tos narių sistemos ir reikėtų pasitelkti geresnį bendradarbiavimą bei e, asimetrinį požiūrį iš viršaus į viršų. Taip pat e, nereikėtų kurti biurokratinio monstro, nes persipinantis įgaliojimai sukurtų labai E, didžiulę neefektingai, veik, neefektingai veikiančią sistemą, sukurtų papildomas administracinės išlaidas ir sulėtintų procesus, mes to nenorime. E, ketvirtas bruožas - reglamentavimas ir priežiūra. Mums reikia gerbti e, šios, šio principo integralumą ir neapversti visko aukštin <clears throat> kojomis EBA e, kaip e, kontroliuojančios, e, kaip reglamentuojančios institucijos ir ECB, kaip priežiūros institucijos tarpusavio bendarbiavimas yra labai puikus šio principo taikymo pavyzdys. Taip pat noriu pasakyti, kad priežiūra yra finansuojama iš atitinkamų rinkliavų, o reglamentavimas yra e, politinė priemonė, e, kurią reikia finansuoti iš mokesčių mokėtojų pinigais ir nereikėtų painėti šių dalykų. Penktasis dalykas. E, ten, kur esas turi struktūrinių privalumų, reikėtų juos stiprinti. E, Gal pateikti akivaizdžių pavyzdžių, e, kur reikėtų stiprinti Europinių priežiūros institucijų europinį e, pobūdį. Pavyzdžiui, kalbant apie trečių šalių ekvivalentus, taip pat e, ESMA kaip kompetinga institucija <clears throat> priima sprendimus dėl pagrindinių sandorių šalių, finansinių duomenų vertinimas bei bendros finansinės kalbos e, nustatymas. Tai yra e, būtina prielaida e, siekiant pagerinti bedarbiavimą. Trumpai tariant, mes priešinamės bet kokiems mėginimams padidinti administracinę naštą, sudėtingumą sprendimų prieimimo procesų ir sąnaudas. Taip pat manome, kad uh, dabartinė ESAS sąranga yra būtinas ramstis siekiant ir toliau stiprinti ESAS e, vaidmenį ten, kur reikalingas tarptautinis bendarbiavimas. Žak Larozier dabar. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte mane į šitos klausimus. Labai svarbia tema. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esas vaidmuo buvo labai svarbus, stiprinant, kuriant ir įgyvendinant bendras nuostatas skirtas finansinių paslaugų priežiūrai. Ir tai yra savaime suprantamas dalykas. Galbūt vertėtų pabrėžti, kad reikėtų ko gero plačiau negu siūloma komisijos pasiūlyme pažvelgti į tikslus ir tų įvairių esas prieš institucijų vaidmenį. EBA pavyzdžiui, mano manimu, čia viskas yra aišku. EBA atlieka savo darbą kaip bendrųjų taisyklių įgyvendinimo ir priežiūros institucija. Galbūt ji nepakankamai veikia e, priežiūros konvergencijos užtikrinimo srityje. EJOPA ją ja, panašiai vertinu kaip ir EBA. Ji turėtų sutelkti dėmesį į bendras apibrieštis ir bendrų standartų įdėgymą, taip pat ir reguliavimo reikalavimų vieningą įdėgymą. Norėčiau kreipti dėmesį į vieną komisijos pasiūlymą, kuriuo EJOPA galėtų būti vidinių modelių tvirtintoje. Aš manyčiau, tai būtų neteisingas pasiūlymas, kadangi juo būtų suskaidomi vidaus modeliai, tai padarytų EJOPA ir kasdieninė priežiūra, kurią atlieka nacionalinės institucijas, būtų suskaidyta. Tai nebūtų visiškai veiksminga. Kalbant apie esmą, situacija galbūt yra kiek kitokia kadangi papildomai prie tų standartų, kuriuos esma nustato ir prie tos konvergencijos, jai tenka ir tiesioginės priežiūros užduotis ir ta priežiūra persikelia į tarptautinę veiklą ir jai suteikta galimybė stebėti finansinę veiklą. Mano manimu, prioritetas turėtų būti teigiamas, teigiamas siekiui pagerinti situaciją ir kad būtų geriau įgyvendinas ES vieningų taisyklių žinynas. Bet to, manyčiau, naudinga E, sustiprinti sprendimų arbitražo tyrimo galės S e, e, prieš institucijose tam tikrose situacijose, ypač kai pažeidžiamas ES teisė, kai iškyla ginčių ir kai nėra nuosekliai įgyveninami ES reikalavimai. Aš manau, kad tai yra labai svarbus aspektas, kalbant apie finansų priežos institucijas. Kai kalbame apie bendras taisyklės, tai reikėtų pasakyti, kad jos nebūtinai yra tinkamai taikomos nacionaliniu lygmeniu. Aš nesu įsitikinęs, kad esminis e, priežos institucijų valdymo pertvarkymas yra reikalingas. Abejoju, ar reikėtų sukurti kokią nors e, naują, naują instituciją, kuri turėtų papildomų galių kontroliuoti sistemą, turint omenyje e, šitos naujos e, agentūros sudėtingumą. Be to, galbūt vertėtų sustiprinti dabartinės stebėtų tarybos uh, E, nepriklausomybę. Galbūt reikėtų įtraukti du narius, kurie būtų iš akademinio pasaulio. Ir tai būtų labai naudinga ne tik tai kuriant taisyklės, tai daro žinoma valdyba, bet ir galvojant apie siekiant suvienodinti tuos e, požiūrius į taisyklių e, taikymą. Taigi du arba trys stebėtų tarybos nariai pakviesti iš išorės galėtų padėti tapti šią instituciją veiksmingesnė ir nepriklausoma. Siūlymas sutelkti priežiūros galės, tiesiog turėtų apsiriboti tik tai e, ES lygmenį. Stiprinant e, priežos institucijų, priežos institucijų, priežos galės, ypač esmos galės, turėtų apsiriboti tomis rytise, kur europinis veikimas tikrai atneštų papildomos naudos. Aš pritariu komisijos pasiūlymui, kad, pavyzdžiui, duomenų teikėjai taip pat e, tam tikrų kritinių vertybinių popierių administratorius esmą reikėtų kontroliuoti griežčiau. Tai pasakytina ir apie tam tikras finansų rinkos infrastruktūras, kuriuose yra pakankamai daug sisteminių ir tarptautinių požiūrių, pavyzdžiui, kaip CCP, kurias reikėtų ko gero stebėti, kontroliuoti ES lygmenių. Taigi aš pritariu pasiūlymai, kad esma turėtų vaidinti tiesioginį priežiūros vaidmenį ES lygmenių ir taip pat tarptautiniu mastu, kai kalbama apie CCP ir kai reikia bendradarbiauti su centriniais bankais. Kolegos, kurie kalbėjo prieš mane, skeptiškai vertino esmos tiesioginios priežiūros galės ir aš jiems pritariu. Pavyzdžiui, kad būtų duodamas leidimas įdėkti tam tikrų fondų kategorijas. Aš manyčiau, kad tai yra nereikalinga ir tai neužtikrins daugiau veiksmingumo. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, tris dalykus. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip šitie pasiūlymai atsilieps biudžetui. 60 procentų biudžeto, kuris yra numatytas priežiūrai, bus išnaudotas. Taigi reikėtų pagalvoti apie tą biudžetą, kurį turės išleisti viešojo sektoriaus viešasis sektorius. Kita vertas, priežas institucijų nepriklausomumą reikėtų stiprinti, netgi jų savarankiškumą, galvojant apie santykius su Europos centriniu banku. Bet to, aš manyčiau, kad neteisingai yra siūloma nubrėžti santykius tarp tų prieš institucijų ir Europos centrinio banko. Tuo labiau, kad mes aptarėme e, aspektus susijusius su priežas institucijų savarankiškumu ir veikimu. Labai svarbu, kad šitas pasiūlymas būtų priimtas dar šios komisijos kadencijos metu. Dėkoju. Na, aišku, daug kas priklausys nuo mūsų dalyvavimo teisėkuros procedūroje. Tačiau sutinku su tuo, kad šis klausimas turėtų būti išspręstas iki mūsų kadencijos pabaigos. Aš norėčiau padėkoti svečiams Jie pristatė labai įvairius pastebėjimus, buvo ir bendrų dalykų, buvo pažvelgta iš skirtingų perspektyvų, skirtingų kampų ir tai yra labai naudinga mums. Organizuojant diskusijas. Na, kai kuriems komentarams aš galiu pritarti, ne visiems. Nes visų pirma, reikėtų apsibriežti, kas yra nacionalinis, kas yra europinis elementas. Reikia atsižvelgti ne tik įstatinį, bet ir dinamišką aspektą, nes mes e, norime, kad e, kapitalų rinkose būtų kuo didesnė integracija. Tačiau, aišku, subsidiarumo, princidarumo principai negali būti pažeisti. Jie turi galioti ir šioje srityje kaip tai numato sutartis. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjams. Ponas Balts. Na, e, ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat, kadangi esu Europos Liaudės partijos frakcijos pranešėjas ir bendra pranešėjas kartu su Pervans Perės, nuoširdžiai pasisveikinti su mūsų ekspertais dalyvaujančiais keitimėsi nuomonėmis. E, jau steigiant Europinės priežos institucijas, aš dalyvau darybininkų komandoje, darėjausi Europos parlamento vardu, kadangi uh, neseniai buvo kilusi finansų krizė, esą reglamentai 2010 buvo pirmieji, kurias patvirtinome finansų sistemos priežiūros rytė nuo to laiko, kai kas pasikeitė, apimtis, intensyvumas, finansų rinkų reglamentavimo sudėtingumas padidėjo Europoje. Atsižvelgiant iš šias aplinkybės, reikia atitinkamai iš naujo vertinti ir priežiūros sistemą, kuri kuria priklauso taip pat ir e, nacionalinės e, finansų sistemos priežiūros institucijos, nacionalinis ligmuo, mes turime siekti, kad e, ir ateityje galėtume pasinaudoti stipriamis abiejų priežiūros sistemos lygmenų pusėmis, jeigu anksčiau daugiausia dėmesio turėjome skirti standartų laikymuisi, tai dabar turėtume pirmenybę teikti galiančių teisės aktų taikymui. Reglamentų peržiūra leis ateityje e, tiksliau apibrėžti priežos institucijų įgaliojimus, kadangi parlamentas yra e, šiame procese dalyvaujanti teisėkuros institucija ir e, save suvokia taip pat kaip ir tam tikrą šias priežos institucijas kontroliuojančią funkciją atliekančią instituciją. Noriu padėkoti mūsų ekspertams už galimybę šiandien pasikeisti su jumis nuomonėmis, pasinaudoti jūsų patirtimi. Aš norėčiau užduoti klausimus susijusius su trimis aspektais ir kadangi esu bendra pranešėjas, tai tikiuosi, kad pirmininkas man šiek tiek e, daugiau laiko suteiks klausimams. Žako, Žako Dela Rozier noriu paklausti štai ko. Pirmiausiai, mes turime peržiūrėti esas valdymą. Komisija nori įsteigti šalia priežiūros valdybos dar vieną sprendimus priimančią instituciją. Viena institucija turėtų būti atsakinga už reglamentavimą, kita už <clears throat> priežiūrą. Žinoma, atitinkamus darbus pasiskirsto ir sprendimų primimo struktūras esos pačios turėtų susikurti, tačiau čia mes pasigendame atitinkamų kontrolės mechanizmų, todėl kyla abejonių, kad bus galima įgyvendinti šias užduotis. Noriu paklausti Žako Delerozie, kaip galime užtikrinti, kad e- EJOPA, ESMA ir EBA ateityje bus tinkamai uh, valdomos Feliksui Hufeldo ir profesoriaus Vailio. Noriu paklausti štai ko. Komisija e, siekia, kad būtų E, užtikrinamas didesnis proporcingumas įtraukiant suinteresuotus subjektus, aš manau, kad komisija čia neusimojo pakankamai plačiai. Aš manau, kad proporcingumo principų reikėtų vadovautis nekūrint tam tikras išimtis, o e, siekiant, kad būtų vykdomi dabar priimti ir patvirtinti teisės aktai. E, kokius įgaliojimus reikėtų jūs manimus stiprinti esos? valdyme, valdymo struktūrose tam, kad būtų galima pasinaudoti regioninių rinkų teikiamais privalumais ir taip pat stiprinti proporcingumo stiprinimą. Pono Albėlos noriu paklausti. Štai ko mano vertinimu akivaizdu, kad reikia labiau koordinuoti veiksmus tarp nacionalinių priežiūros institucijų ir europinių priežiūros institucijų, nepasinaudodami nacionalinių priežiūros institucijų ekspertiniais gebėjimais negalėsime judėti į priekį ateityje, kokias matote galimybės e, šį bendrabiavimą stiprinant, išvengti besidubliuojančių struktūrų, arba bent jau jas apriboti. Ir ponas Fiji, noriu paklausti štai, ko savo pranešime minėjote, kad reikėtų stiprinti e, agentūrų finansavimą, leisti pasisamdyti jiems daugiau darbuotojų, galbūt galėtumėte čia šį klausimą išsamiau pakomentuoti. Taip pat jūs kalbėjote apie tam tikrą pusiausvėros nebuvimą, kalbant apie suinteresuotų subjektų įtraukimą į vykstančių sprendimų prieimimą. Gal čia taip pat galėtumėte patikslinti. Pirmąjį šperės. Ačiū už ekspertų mintis, mūsų svečių pasisakymus. Mes įžengėme į svarbiausią reformos etapą. Tikiuosi, kad iki kadencijos pabaigos sugebėsime šį procesą pabaigti dėl e, daugelio priežasčių. Pirmiausiai dėl to, kad norime tinkamai atlikti savo darbą, tačiau taip pat ir dėl to, kad ši reforma tikrai yra laukiama ir ji taip pat susijusi su e, platesniais e, komisijos užmojais, kuriems pritarė taip pat parlamentas, turiminėjo Bankų sąjungos sukūrimą ir kapitalo rinkų, vieningos kapitalo, kapitalo rinkos veikimo pradžia Europos Sąjungoje, kaip žinote, šių diskusijų pradžioje, kalbant apie kapitalų rinką, priežiūros klausimas apskritai nebuvo keliamas ir Europos parlamentas norėtų dalyvauti visose procesuose susijusiuose su atskirais kapitalų rinkos kūrimo fragmentais. Čia reikia nepamiršti taip pat ir breksito. Taigi man kyla klausimas šiame kontekste dėl suderinamumo, dėl konvergencijos. Puikiai žinome, kad es teisės aktų įgyvendinimo sąnaudos yra didžiulės. Daug laiko skiriame uh, E, pasiūlymo rengimui, patvirtinimui, po to įgyvendinimui. Ir e, e, turint omenyje, kad teisės akto gyvendinimo sąlygos markiai skiriasi valstybėse narėse, tai visos mūsų pastangos ankstesnės nueina per niek, taigi reikėtų suderinamumą pagerinti E, ir noriu sužinoti, kaip e, dabartinė agentūrų valdymo sistema leidžia užtikrinti tą suderinamumą. Aš manau, kad tikrai nėra opti, jis tikrai nėra optimalus, taigi kaip reikėtų šią situaciją pagerinti. Taip pat norėčiau pareikšti tam tikrus nuogastavimus, į kuriuos nebuvo atsižvelgiama steigiant agentūras, tačiau dabar man atrodo, kad reikėtų iš jos atsižvelgti. Pirmiausiai čia kyla klausimas susijęs su investuotojų ar pavartotojų apsauga, galime vadinti tai kaip norime. Manau, kad ją reikėtų sustiprinti. Taip pat komisija e, siūlo atkreipti ypatingą dėmesį į naujovių dėgymą finansų rinkose, e, vadinamasis fintech e, technologijas, tai padavės įgimoji, kurį turėtume atsižvelgti, yra susijęs su tvariu finansavimu, taigi kaip būtų galima įtraukti šį klausimą į agentūrų įgaliojimus, ypač turint omenyje, kad kiekviena iš jų e, yra labai svarbi gyvenant uh, Europinius teisės aktus. Dabar noriu užduoti kelis specifinius klausimus. Jie Rudigerį Vailį. Noriu padėkoti Jums už pateiktus pasiūlymus. Minėjote savo išvadose, kad nenorite pereiti nuo koordinavimo prie nacionalinių priežos institucijų kontrolės e, europinių lygmenių. Ar, <clears throat> užuot, e, ar nemanote, kad užuot laikius įsikibus to labai sudėtingo harmonizavimo darbo, galėtume pagerinti tą suderinamumą, užtikrinę didesnę nacionalinių priežos institucijų veiklos kontrolę. Taip pat jūs nenorėjote e, įsteigti priežiūros institucijos, kuri kontroliuotų jau veikiančią priežiūros sistemą. Ta tokia super žandaro e, funkcijos nenorite. Ar jūs uh, nemanote, kad e, kuomet e, Europinės institucijos, e, priežiūros institucijos pakeistų nacionalinės priežiūros institucijas, galėtume sutaupyti daug lėšų, pastangų, atsisakyti kai kurių įdingų taikymo praktikų ir galbūt e, dėl to vertėtų stiprinti europinį priežiūros lygmenį. Sebastianui Albelai noriu užduoti klausimą, du klausimus tiksliau. Pirmasis, ką manote apie komisijos pasiūlymus susijusius su pagrindiniu sandario šalių priežiūra ir turminėje tą pastraipą, e, kur yra įtraukta į EMIR 2 e, sistemą dėl vykdomosios valdybos ir kitų vykdomųjų funkcijų, ar negalėtume jų e, tarpusavėje sujungti. Galbūt galėtų likti vienas vykdomosios e, valdybos narys, kuris atliktų šias dvi funkcijas. Taip pat jūs nebuvote vienintelis, e, kuriam nepatiko komisijos pasiūlymas, tačiau noriu paklausti štai ko, kalbant apie perspektyvas Ja. E, kalbant apie tos prospektus, tai ja. Um, e, kokius e, svertus galėtume pasitelkti, kad išlaikytume savo įtaką vertybinių popierių aprašų rinkoje. Kalbant apie komisijos pasiūlymų pagerinimą, tai e, reikėtų pagalvoti apie tai, e, kaip e, galėtume tą padaryti, kokius papildomus įgaliojimus galbūt suteikti agentūrams arba kažkaip kitaip jų funkcijas pateikti, pakeisti, taigi jūs pasiūlymai tikrai yra laukiami. Taip pat minėjote, kad kiekviena iš Europinių priežiūros institucijų turi savo atitikmenį nacionalinių lygmenį, lygmenių. <clears throat> Galbūt e, čia taip pat vertėt pagalvoti apie galimybę kažką pakeisti šioje sąrangoje, taip pat <clears throat> sustiprinant ar per, peržiūrint tam tikrus e, įgaliojimus ir funkcijas e, ponui Ponas Jufeldas tiesiog uždavė klausimą, kad nereikėtų to super žandaro, tai jums norėčiau, tai yra minėjo, kad nereikėtų to super žandaro, tai jums norėčiau ir adresuoti savo anksčiau užduotą klausimą. Taip pat <clears throat> noriu paklausti, ar jums priimtinas pasiūlymas apie tai, kad reglamentavimo finansavimo turėtų užtikrinti mokesčių mokėtojų lėšos, o tarpu priežiūros finansavimo turėtų užtikrinti atitinkamos rinkliavos iš rinkos dalyvių. Žako Delaroziero noriu paklausti dėl e, vieningos bankų pertvarkos valdybos SRB, vertinant e, šios institucijos įgaliojimus ir e, galimybę pasinaudoti jos paslaugomis, jūs galite dabar pasakyti, nes vakar mes, pavyzdžiui, keitėmis mintimis su Mario Draghi ir uh, steigia, kad e, SRB gali renkti tam tikras doktrinas, į kurias tačiau nepakankamai atsižvelgia rinkos dalyviai. Tai e, kokia būtų jūsų nuomonė šio klausimu. Dėl pagrindinių sandorio šalių taip pat noriu užduoti tinkamą klausimą, ar sutiktumėte su pasiūlymu, kad vienas iš vykdomosios valdybos narių galėtų prisijimti dar papildomą e, funkciją ir atsakomybę susijusią su pagrindinėmis sandario šalimis. Thank you. Um, I think, uh... Dėkoju. Na, yra užduotas ne vienas klausimas, tad iš karto suteiksiu žodį mūsų svečiams, o tada suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir kitiems norintams pasisakyti. Taigi, kas norėtų pradėti? pradėkime tą pačią tvarką. Prašome. Ačiū už užduotus e, sunkius ir svarbius klausimus. Iš karto norėčiau pakalbėti apie proporcingumo e, proporcingumą ir kaip užtikrinti didesnį proporcingumą ESA atveju. Viskas priklauso nuo teisėkuros proceso dalyvių, nes būtent jie gali apibriežti, kokias funkcijas vykdo ESA, konkrečiai nurodyti, kas turi būti padaryta pirmuoju, antruoju ir trečiuoju lygmenimis. Taigi, ką aš galėčiau pasiūlyti? Tiesiog pagalvokite apie tokį variantą ir ar reikia papildomų gairių, e, rekomendacijų, klausimynų pirmajam lygmeniui. Iš kitos pusės, ESA agentūrams turėtų būti užtikrinta tam tikra manevrų laisvė, rengiant e, gairias, e, rekomendacijas, kad būtų galima užtikrinti priežiūros konvergenciją. Galbūt pagelbėtų, jeigu S reglamente būtų nustatytas proporcingumo principas. S agentūros turėtų vadovautis šiuo principu atlikdamos poveikių vertinimą. Dabar dėl suinteresuotų asmenų grupės. Aš esu atitinkamos darbo grupės pirmininkas ir norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponė Fily. Suinteresuotų asmenų grupės nėra priežiūros institucijos, bet e, konsultacinis organas. Todėl noriu sutikti su tuo, kad nebūtų protinga, jeigu tokioms, e, darbo, tokioms e, grupėms būtų suteikta galimybė peržiūrėti esą gairias ir ar, sakykime, šios agentūros e, laikėsi joms e, suteiktų įgaliojimų. Taigi šiuo atžvilgiu negaliu pritarti pateiktai rekomendacijai. Tačiau tuo pat metu išvelgiu e, tai, kad trečiojame ligmenyje reikia daugiau patikrų tiek dėl rekomendacijų, tiek dėl gairių. Ir pavyzdžiui, tokią patikrą galėtų vykdyti teismas arba kažkoks apeliacinis organas. Toliau dėl priežiūros konvergencijos ir tiesioginės priežiūros. Tai yra ponios Preveš klausimas. Tikrai sunku atsakyti į užduotą klausimą. Pradžioje norėčiau pripažinti tai, kad S agentūros uh, vykdė savo e, įgaliojimus, užduotis pakankamai efektyviai. Kai dėl ESMA agentūros e, turiu pasakyti, kad e, ši agentūra parengė netgi priežiūros konvergencijos metodus numatė ir tai, kaip į visą šį procesą įtraukti suinteresuotus asmenis. Ir nuo to laiko, kai ESMA daugiau dėmesio skiria priežiūros konvergencijai daug kas buvo pasiekta. Pavyzdžiui, tos nacionalinės priežiūros agentūros e, pripažįsta, kad yra sukaupta daug įros praktikos, o dabar tiesiog reikėtų susitelkti į, e, į tam tikras e, sritis. Taigi nacionalinės priežiūros institucijos pačios turėtų įvardinti tokias temas, į kurias reikėtų susitelkti ir tada būtų galima pasižiūrėti, ar, sakysime, tose srityse NSA agentūros pasiekė savo tikslų. Dėl tiesioginės priežiūros, na gal po 10-20 metų e, tai esma agentūrai būtų galima pavesti vykdyti šią užduotį. Tačiau siūlyčiau e, žengti žingsnis po žingsnio e, siekiant tikslų. Dėkuoju. Ačiū dabar žodis ponui Albela. man buvo užduoti trys klausimai. Pirmasis klausimas buvo susijęs su tuo, ar yra įmanoma išvengti darbų persidengimo tarp ESMOS ir NSA agentūrų. Iš tiesų, čia neižvelgiu labai didelės problemos nei dėl persidengimo, nei dėl efektyvumo. Reikia vadovautis vienu principu. Tai yra, kad ESMA agentūra atlieka koordinatoriaus vaidmenį, e, siekia priežiūros konvergencijos. Be to, mes aišku pritartumėm tam, kad ESMO agentūrai būtų suteikti papildomi įgaliojimai, kai to reikia. Tačiau jeigu tie įgaliojimai būtų apriboti tik tai tam tikroms rytims, ir, sakykime, nebūtų suteikti papildomi įgaliojimai prospektų atžvilgių, būtų galima išvengti neefektyvumo, būtų galima išvengti fragmentacijos e, priežiūros srityje arba suskaldimo priežiūros e, pagal priežiūros objektus. Taigi, jeigu tokie įgaliojimai būtų apriboti tam tikroms rytims, pavyzdžiui, ryšiuose su trečiosiamis šalimis, tai tikrai jokių persidėgymo problemų neturėtų kilti. Turiu pasakyti, kad esu Ispanijos nacionalinės vertybinių popierių komisijos pirmininkas. Tokį darbą dirbu jau vienerius metus ir galėčiau tik teigiamai vertinti ESMA agentūrą. E, turint omenyje poslinkius, e, kurie buvo pasiekti priežiūros e, konvergencijos rytyje. Ši agentūra puikiai dirba. Taigi problema yra ne ta, kad mes dabar turime tiesiog spręsti problemas, bet turime uh, siekti mūsų tikslų nuosekliai. Tai yra formuoti kapitalo rinkų sąjungą ir formuoti tikrai realiai ir integruotą priežiūros sistemą Europoje. Taip sakau, todėl, kad ne visada girdime vien tik tai gerus esmą įvertinimus, bet mes turime pripažinti ir teigiamus dalykus, kuriuos teigia mums ši agentūra. Toliau tai, kas dėl MIR 2 reglamento pasiūlymo ir ar tie pasiūlymai dera su valdysenos sistema, kuri, dėl kurios pasiūlymuose dabar yra pateiktas, reformuojant es agentūras. Šiuo atžvilgiu, man atrodo, daugiau yra laiko problema. Emir reglamento reforma buvo parengta jau prieš kurį laiką, o šios reformos e, autoriai tiesiog pateikė įvairių pasiūlymų kurie galbūt neturi prasmės, žvelgiant platesnę prasme, turint omenyje esą agentūrų reformą. Tačiau pati mintis, kad vienas iš narių, kurios e, valdybos narių būtų atsakingas už e, CCP priežiūrą, e, Pati mintis yra gera turėti vieną žmogų, kuris būtų būtent susitelkęs ties šiuo klausimu. O dėl prospektų, tai buvo užduotas klausimas, kaip užtikrinti didesnę konvergenciją šioje srityje. Laikausi nuomonės, kad esamos priemonės, jeigu aišku jūs bus įgyvendintos, pagerintos, yra pakankamos. E, pavyzdžiui, turiu omenyje kolegų peržiūrą, e, Šiam procesui vadovauja ESMA. Sankcijos, kurios yra taikomos pažeidus taisyklės, ši priemonė nebuvo dažnai naudojama. Toliau galiu paminėti ir kitą priemonę, pavyzdžiui, planavimą, priežiūros planavimą. Tai taip pat yra labai naudinga priemonė Tačiau labai svarbu, kad šios priemonės būtų įgyvendintos antruoju ir trečiuoju lygmenimis. Peržiūrėt prospektų e, teisės aktus e, labai svarbu užtikrinti efektyvų šios rytyjas reglamentavimą. Dėkuoju. Please, represent your Finance Watch. Finance Watch. Perėsiu prie savo gimtosios kalbos. Buvo užduoti klausimai dėl vartotojų apsaugos įgaliojimų ir dėl suinteresuotų subjektų grupės. Ponas Vail minėjo, kad šiai grupiai tenka tik tai konsultanto vaidmuo didžiąją dalimi. Aš e, esu Europos e, bankininkistės institucijos e, darbo grupės narė ir iš tiesų iš šių suinteresuotų subjektų grupės mes kol kas jokios rimtos paramos negavome. Mes stengiamės konsultuotis su jų atstovais visomis svarbiausiamis temomis, pateikėme jiems svarbiausius pasiūlymus dokumentus, tačiau niekada jie nėra pateikę jokių savo pakeitimų dėl um, įgaliojimų, pasiūlymų, nėra pateikę jokios savo nuomonės. Manau, kad galėtume galbūt numatyti tam tikrą privalomą arba viešojo konsultavimo viešųjų konsultacijų prievolę, kaip yra numatyta kai kuriuose valstybėse narėse ir tada galėtų suinteresuoti subjektai, jų atstovai pareikšti savo poziciją. Kalbant apie sandarą, labai svarbu užtikrinti jos pusiausvyrą. Tos suinteresuotų subjektų grupės dažnai e, vartotojai ir pramonės atstovai e, turi nevienodai savo deleguotų narių Ir mm, labai dažnai viena dalis turi atlikti didesnį darbų dalį, kuri nėra matoma plika akimi ir nėra vertinama vartotojų, tai manau, kad mm, <clears throat> būtent tai mažiau atstovaujamai, tačiau daugiau dirbančiai grupiai reikėtų suteikti mm, galbūt tam tikrą geresnį sąnaudų, užtikrinti geresnį sąnaudų atlyginimą už e, vykdomą veiklą. Kalbant apie finansinių paslaugų naudotojų įgaliojimų geresnę apsaugą, kaip žinote, Finals Watch kartu su kitomis e, vartotojų teisų gynimo organizacijomis, smulkaus verslo atstovais pareiškė didžiulį nusivylimą tuo metu, kai peržiūrėt, pasiūlymas dėl peržiūrėto reglamento buvo viešai pristatytas daugiausiai dėl to, kad vartotojų apsaugos mastas jiems atsirodė, pasirodė nepakankamas. Komisija savo pasiūlymą paskelbė praeisiais metais. Nepaisant to, kad buvo norima užsimoti e, plačiau, bandant pasitelkti net e, vadinamai Twin Peaks modelį. <clears throat> Tačiau galutinėme komisijos pasiūlyme iš tiesų tos nuostatos visiškai neatsispindėjo, kalbant apie reglamento peržiūrą. Galbūt e, vienas iš problemos sprendimo būdų būtų vertybinių popierių rinkos institucijai patikėti šias vartotojų apsaugos funkcijas, nepaisant to, kad mes norėtume, pagėdautume, kad būtų įsteigta atskira institucija, kuri gintų vartotojų ir verslo teisės bei interesus, tačiau vien šios funkcijos patikėjimas esmai būtų nemažas žingsnis į priekį. Ir manau, kad e, minimalus mūsų pagėdavimas būtų, kad nacionalinių lygmenių būtų aiškiai išskirtos atitinkamos vartotojų apsaugos funkcijos ir sprendimas būtų priimtas iki šios kadencijos pabaigos. Taigi minimalus mūsų pagėdavimas yra įrašyti tinkamą nuostatą į dokumento tekstą, numatant e, šiam, šios funkcijos vykdymui taip pat yra atitinkama biudžeto eilutė ir pasamdant e, taip pat pakankamai personalo, kuris rūpintųsi tik šiais klausimais. Ponas e, Hufels. Ačiū pirmininkė. Buvo paminėta daug vertingų dalykų ir buvo pateikta klausimų. Balsk teravosi dėl proporcingumo. Iš tikrųjų, proporcingumas yra vienas iš svarbiausių principų taikomas e, bet kokioje priežiūros veikloje. Ir tai e, viskas susijęs su ramšių įvairovė. Vienas dalykas vėl kalbėjo apie teisinius procesus. Jeigu leisite, aš pasakysiu, kad politikai teisės aktų leidėjai tiesiog priežos institucijoms numato labai daug uždavinių ir išimčių. Todėl dėl tos įvairovės kartais įgyvendinama prastai, turiu menyje ypač antrąjį ir trečiąjį lygmenis. Todėl, kalbant apie pirmąjį lygį, proporcingumas atrodo vienaip, Tačiau nėra ne vieno e, nors valstybės pasaulyje, kuri pirmame lygmenyje galėtų sureguliuoti viską be išimties. Todėl reikia patikslinti, ką galima atlikti administraciniu lygmeniu. Dar kartą norėčiau apginti visų trijų agentūrų vaidmenį trečiajame lygmenyje. Kiekviena viešoji įstaiga tiesiog turi kontroliuoti ir pati įgyvendinti įstatymus. Jos pačios turi suteikti savo tokius gyvendinimo įgaliojimus. Žinoma, tai pasakytina apie trečią lygmenį, tačiau yra, žinoma, tam tikrų ribų, tai yra teisinis klausimas. E, ir, žinoma, nėra teismų praktikos, kuri galėtų suteikti galimybę e, teisingu, kreiptis į teisingumo teismą ir kad jos galėtų pasitikrinti, ar jos veikia tinkamai. Kitas proporcingumo principo taikymo aspektas yra, tai yra reguliavimo ir priežiūros e, atskirimas. Priežiūra turi vykti kuo žemesnėme lygmenyje, ten, kur vyksta tie visi esminiai sandoriai, tačiau kita vertus e, reikėtų turėti omenyje tą istorinį momentą, kai uh, priežiūros galios buvo suteiktos Europos centriniam bankui. Tačiau grįžtant prie mažų bankų ir jų priežiūros, tai šioje srityje reikėtų pasakyti, kad čia susidurime su labai sudėtingu proporcingumo principo įgyvendinimu, kadangi reikia visą tą veiklą atlikti kuo arčiau tų finansinių sandorių. Bereš kalbėjo apie priežiūros konvergenciją, valdyseną ir taip pat siūlė, kad priežiūros institucijos nebūtų papildomai prižiūrimos. Priežiūros agentūroms yra suteikti įgaliojimai ir jų ribose jos turi veikti. Aš stebiuosi tuo skepticizmu nukreiptu į priežos institucijų veiklą. EJOPA ir ESMA, mano manimu, dirba labai svarbų darbą ir tai yra labai svarbu pasakyti, jos tiesiog negali pateikti vieningo sprendimo, reikia judėti palaipsniui į priekį, tačiau kita vertus veiklos gairės, žinoma, yra labai svarbus dokumentas, tačiau jų gyveninimą reikia griežtinti. Kita vertus, kai nacionalinės institucijas netlieka savo tiesioginių uždavinių, tai ar, e, e, ar Europinė agentūra gali imtis kokiu nors e, priemonių. Taip, jos turi tokius įgaliojimus ir tai buvo jau padaryta atskirais atvejais. Ir jeigu iš tikrųjų toks poreikis būtų, tai Europinės agentūros turi teisę imtis žingsnių pasiūlius MIFID ir EMIR, iš tikrųjų yra numatyta galimybė įsikišti, jeigu yra pristatomas rinkai koks nors rizikingas produktas. Todėl reikalinga tam tikra institucija, kuri imtųsi veiklos tuo atveju, jeigu neveiklumą parodytų nacionalinė priežiūros agentūra. Lehosie paminėjo vieną dalyką, kurio negalima nepastebėti. Galbūt ne visas agentūras reikėtų vertinti vienodai, galbūt būtų svarbiau, galvojant apie ateitį, diferencijuoti tų agentūrų įgaliojimus. Priežiūros e, e, galės sutelkti eboje, manyčiau, nėra prasmės. Legozie kalbėjo ir apie AIOPą, apie jos vidaus modelių sustiprinimą, tačiau ESMA yra visai kitokio pobūdžio agentūra. Abela kalbėjo apie praktinius aspektus ir sakė, kad labai nelengva palaipsniui įtraukti tam tikrus aspektus į priežo institucijų veiklą ir tuo pačiu diferencijuoti šitas agentūras. Aš siūlyčiau tokį modelį, pagal kurį valdytojų e, arba stebėtojų taryba galėtų būti sustiprinta įtraukiant papildomai 2-3 narius, kurie turėtų papildomus priežiūros veiklos įgaliojimus. Jeigu e, tokių, pavyzdžiui, įgaliojimų valdyba arba stebėtojų e, taryba neturėtų pakankamai. Komisijos pasiūlyme dėl esmos yra numatyta įkurti trijų lygių priežiūrą. Tai yra e, ta priežiūros sesija, priežiūros tarnyba ir papildomos stebėjimo galios. Aš nemanyčiau, kad tai yra prasminga, manyčiau, kad to nereikia daryti. Tai, ką pasakė La Rozie, yra pats tinkamiausias kelias, yra e, lengviausiai gyveninamas ir padėtų diferencijuoti priežiūrą ir valdyseną. Dėl finansavimo. Žinoma, remiantis tą mano išsakytą logiką, būtų priimtina ir savaime suprantama e, reikalauti iš tų institucijų, kurios yra prižiūrimos tam tikro mokesčio. Buvo pateiktas pasiūlymas dėl 60 procentų ir tas 60 procentų biudžetas yra siejamas su tomis priežiūros galimas arba priežiūros įgaliojimais. Ačiū. Iš tiesų mums e, kilo klausimų, kai sulaukėme vieno didelio pasiūlymo, nes e, tikėjomės, e, kad būtų tikėjomės kitokio požiūrio, labiau diferencijuoto. Dabar žodis ponui Larosier. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu atsakyti į klausimus, kurie buvo skirti man. Visų pirma, pono Balts klausimas. Jeigu norite perprasti ko reikia valdysenoje reikia atkreipti dėmesį į vieną paprastą dalyką. Kitaip tariant, kai aukšto lygio darbo grupė parengė savo ataskaitą, visų pirma, galvojame apie reglamentavimą, nes apgailestavome e, dėl fakto, kad e, kiekvienoje šalyje egzistuoja labai skirtingi teisės aktai, skirtingas reglamentavimas. Taigi ataskaitoje E, daugiausiai dėmesio skiriame tai, kad reglamentavimas taptų labiau suderintas, kad būtų parengtas vienas e, darbo tvarkos taisyklių rinkinys. Esma e, suvaidino labai svarbu vaidmenį, kalbant apie minėtą taisyklių vadovą. Tačiau, kai tas vadovas pasirodys, kyla kita problema vadovas turėjo būti gyvenintas e, vienodai. Būtent dėl tos e, priežasties ponia Pervanš labai teisingai daro, kad akcentuoja priežiūros konvergenciją. Kitaip tariant, mes dabar jau šiek tiek visame procese pasistumėjome. Tai yra kalba eina ne, ne apie vadovą, bet apie to vadovų gyvendinimą įgyvendinimą. Yra tam tikros šalis, kurios e, yra labiau linkusios e, laikytis vadovo, kitos mažiau. Ir tada e, atsiranda ir interesų konfliktų. Kaip ponas Hufeldas ką tik pasakė, ir aš laikausi nuomonės, kad mes galėtumėm geriau spręsti susidariusią problemą dėl priežiūros konvergencijos. Kitaip tariant, reikėtų suteikti daugiau galių dabartiniai valdybai. Gal atrinkti 3-4 žmonės, kurie išmano savo sritį, problemą, kurie būtų objektyvūs. Tikrai tokių žmonių mes galime rasti. Ir kai atsiranda interesų konfliktai, kai kyla problemų dėl priežiūros valdybos, atsidurėme labai sudėtingoje situacijoje, nes, e, aišku, nenori įskaudinti ir žmonių savo kritiką, kartais e, bandai išvelniau kalbėti, Taigi situacija tampa tikrai nelabai paprasta. Bet jeigu turėtume 3-4 žmonės, kurie būtų, sakykime, kompetitingi, tai būtų labai naudinga e, ne tik esma, bet ir visai europiniai sistemai. Nes galų gale Europos parlamentas priėmė sprendimą dėl konvergencijos. Taigi dabar visą tai reikia ir įgyvendinti. Taigi viskas, kas padėtų efektyviai ir produktyviai spręsti problemą, būtų sveikintina. Pone Bereš uždavė porą klausimų. Visų pirma, jie kėlė klausimą apie specialistus kurie rūpintųsi CCP e, pagrindinėmis sandorio šalimis valdym, valdančioje taryboje. Tai yra gera mintis. Tikrai ne visada yra protinga turėti žmonės, kurie susigaudo vienu ar kitu klausimu. Tačiau norėčiau nesutikti dėl vieno komisijos e, pasiūlymo. Tai yra, kad būtų kuriama kažkokia valdyba valdybą, kuri konkrečiai e, rūpintųsi pagrindinėmis sandorio šalimis. Tai nebūtų efektyvu. Toliau buvo užduotas kitas klausimas dėl ESRB. Turiu pripažinti, kad e, esu suklydęs. E, suklydau rengdamas ataskaitą, nes maniau, kad ECB yra jau ir taip patikima agent, institucija ir kad jeigu jai mm, pavestumėm priežiūrą makro lygmenių, bus gera mintis, tačiau laikui bėgant supratau, kad suklydau. Nes e, labai e, sunku reikalauti E, tiksliau, kaip nors priversti ECB kritikuoti savo priežiūros politiką. Ir kalbant apie ESRB ataskaitos, jos paprastai yra gerai surašytos, pakankamai techniškos. Tačiau kalbant apie šios organizacijos dinamiškumą, e, jis yra mažas. Ir e, efektyvumas e, beveik neegzistuojantis. Taigi labai svarbu, e, kad ESRB būtų mažiau priklausoma nuo ECB. ESRB e, darbe galėtų dalyvauti akademikai, mokslininkai, kurie neturėtų galimybių priimti sprendimų, bet tai būtų tie žmonės, kurie mm, galbūt geriau susigaudytų visoje srityje. Toliau dėl paskutinės minties, kurią išsakė pona Bereš. Ji tikrai yra labai aktuali, nors ir nebuvo išplėtota šiandienos diskusijose. Kalba eina apie bendrą kapitalo rinkų sąjungą. Nes e, aptariami klausimai yra susiję su kapitalų rinkos, e, rinkos sąjunga. Visų pirma, esma agentūros atžvilgių e, mes neturėtumėm pastarajai suteikti pernelyg daug įgaliojimų. Bet reformuodami esmą agentūrą turime suvokti, kad jos ateitis yra puikiai. Kodėl? Todėl, kad po to, kai įvyks e, Brexit procesas, kai nusistovės vandenėse, Europos sąjunga turės kontinentinę rinką su esamais nariais, tačiau joje dalyvaus taip pat tokios šalis kaip Šveicarija. Tad e, kyla klausimas, kas Europoje sugebės vertinti Europos rinką globalių mastų. Arba tai bus e, senieji diplomatai, arba tai bus daroma bendradarbiaujant. Ir būtent aš pasisakyčiau už antrąjį variantą. E, ir tokiu atveju ESMA vaidins labai svarbų vaidmenį. Mes turime padėti ESMA agentūrai. Neturėtumėm spausti šios agentūros per daug. E, mano kolegos iš kairės sakė, reikia žengti žingsnėse po žingsnio. Ir tam aš pritarčiau. Tiesiog supraskite, kad tai, ką jūs sukūrėte, 10-11 metais, e, kai buvo įsteigta ESMA agentūra, įgaus vis didesnės e, svarbos. Ačiū, dabar suteiksime žodį šešėliniams e, pranešėjams ir tiems, kurie nori pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, ponas Vinburn. Uh, Ačiū už šios išmintingus žodžius, jūsų naudingas mintis. Noriu padėkoti tiems, kurie e, teikė pasiūlymus dėl Europinių priežiūros agentūrų Europos parlamente. Galime didžiuotis tuo, ką pasiekėme. Iš tiesų agentūros veikia ir yra parengusios atitinkamus taisyklių savadus, kurie ne, nesiskiria taip smarkiai tarpusavyje. Aš norėčiau pakomentuoti ir užduoti klausimus daugiausiai susijusius su esmo veikla. Viena iš priežiūros institucijų e, siūlo, kad pirmojo, antrojo, trečiojo lygmenių politiniai sprendimai turi būti priimami e, išsamesni, turintis daugiau detalių, tačiau aš nežinau, ar mes esame pakankamai rimti ekspertai, kad galėtume tokius e, išsamesnius sprendimus, pasiūlymus teikti. Manau, kad e, agentūrų e, svarbiausias veiklos tikslas yra užtikrinti suderinamumą ir e, jos susiūlo atitinkamus modelius, tačiau kilo klausimas, kaip mes jais pasinaudojame. Yra <clears throat> dalykų, kurie iki šiol dar nebuvo sutvarkyti agentūrų Pavyzdžiui, standartizacijos klausimas, dėl jo man kyla labai daug e, nuogastavimų. Dėl MIFID 2 noriu paklausti, kaip mes e, sugebėjome pasiekti tokį etapą, kad 17 valstybių narių praėjus metams laiko po šio teisės akto patvirtinimo dar neįtraukė jo nuostatų į savo teisinės sistemas. Taigi mes e, tų, tas diskusijas girdime kiekvieną dieną tarp esmos ir nacionalinių institucijų ir žadama e, tą gyvendinimą užtikrinti vos ne rytoj, tačiau vis tik aukščiausių lygmenių e, sprendimai nėra priimami, taigi kaip galėtume pakeisti situaciją jūsų nuomonė dėl tiesioginės e, priežiūros pagrindinių sutarties šalių, tiesioginė priežiūra dabar yra politizuota, ar aš stebėjau rinko infrastruktūrą per pastarosius devynerius metus ir niekam nebuvo įdomu, e, būtent klausimai susijęs su pagrindinėmis sandario šalimis, kurios tuo metu dar vadinosi SDP. Ar e, jeigu e, pagrindinės sandario šalis negali būti tiesiogiai prižiūrimos esmos, tai kodėl IS. E, į CSD turėtų būti prižiūrimas, jeigu jau e, vertintume tas e, struktūras, kurėtų būti tiesiogiai prižiūrimas, tai turėtume nepamesti iš akių bendro vaizdo, o nesvarstyti tik tai atskirų arba matyti tik atskiras struktūras, kalbant apie sisteminės svarbos pagrindinės sandario šalis ir e, turint omenyje kad e, e, reglamentosios institucijos atstovas sėdi salėje, aš noriu tikrai juos pagirti už puikiai atliktą darbą ir aš nemanau, kad esma galėtų šias funkcijas geriau atlikti. Ir e, tikrai man kilo ten krobėjon dėl esmos vaidmens, kadangi mes ir taip turime pakankamai aukštos kvalifikacijos priežiūros ir kontrolės aspektų, ekspertų, kurie galėtų atlikti šį darbą. Taigi, kalbant apie prospektų arba vertybinių popierio prašų teisės aktą, tai šiam projektui tikrai skiriame labai daug dėmesio ir laiko ir jau tuomet nusprendėme, kad nereikėtų esmai suteikti atitinkamų įgaliojimų dar ir šią srityje Londono vertybinių popierių biržos e, patirtis rodo, kad e, ne viena institucija e, kol kas nepasinaudojo atitinkamais įgaliojimais dėl prospektų, mes vis tiek bandome juos kažkaip įbrukti. Wolf Klins, ačiū pirmininkė. Pirmiausiai kelios įžanginės pastabos ir po to užduosiu klausimus. Manau, kad visi sutarėme dėl e, siekiamų tikslų užtikrinti priežiūros sudarinamumą, atsisakyti tam tikro reglamentavimo e, arbitražo ir e, nuostatų taikymo iškraipimo ir siekiame šių tikslų pakankamai veiksmingai. Tačiau aš siūlau E, tiksliau girdėjau pasiūlymų e, pasirinkti tą evoliucinį kelią, kuris užtruktų 10-15 metų. Aš nemanau, kad mes tiek laiko turime, nes šis sektorius visame pasaulyje vystosi labai greitai, ypač Azijoje pasitelkiamas naujos technologijos ir rinkoje gali atsirasti naujų veikėjų, kurių mes šiandien dar apskritai ne, nepažįstame, nesame apie juos girdėję ir e, jiems uh, E, tradicinė reglamentavimo sistema nebūtų taikoma, taigi mes turėtume veikti kuo, kaip įmanoma, greičiau. Dabar pirmasis klausimas e, Bafin pirmininkui. Jis e, minėjo, kad nereikia tos super prižiūrėtojų. Pritariu šiam teiginiui, noriu paklausti, ar jūs išvelgiate tam tikrų grėsmių įgyvendinus komisijos pasiūlymą taip, kaip jis yra pateiktas, ar nekiltų priešiškų reakcijų iš tų nacionalinių priežiūros institucijų, kurios e, turi pakankamai tvirtas pozicijas, e, kaip BAFIN, EMF e, ir taip toliau. Ir Ar šios institucijos negalėtų imtis tam tikrų sabotažo veiksmų, stabdydamos arba kengdamos e, glaudžiam bedarbiavimui. Štai neseniai Latvijoje kilo skandalas e, e, su vienu banku ir jis buvo LVB bankas ir jis bankrutavo ir kaip galėjo atsitikti, kad nacionalinė priežiūros institucija pražiopsojo šį procesą ir ką reiktų pakeisti, kad tokie atvejai nepasikartotų. Kitas klausimas Finwatch atstovui, atstovai dėl e, finansavimo. Bafin e, atstovas siūlė atskirti uh, reglamentavimo finansavimo, nuo priežiūros finansavimo noriu paklausti, ką Finance Watch mano apie šį pasiūlymą ir ar jūs išvelgiate tam tikrų e, privalumų e, pasiūlyme atsisakyti nacionalinių priežiūros institucijų finansinių įnašų. Aš vis tik tai manyčiau, kad e, nacionalinės priežiūros institucijos ir toliau turėtų dalyvauti Europinių priežiūros institucijų veiklos finansavime. Nes jeigu mes atitinkamai paskirstysime finansavimą, pavyzdžiui, 40 procentų skirsime priežiūrai, o likusią dalį finansiniam sektoriui, tai aš nemanau, kad uh, finansinė veikla bus tinkamai ir veiksmingai kontroliuojama tokiu atveju. Trečias klausimas, pono Delė Rozier, kalbant apie Europos bendrą bankų pertvarkos valdybą arba instituciją ir e, jos vadovybę. Aš nesėdėliavau atitinkamoje diskusijoje šią temą Nekartą girdėjau teiginį, kad ESRB yra tam tikra, lyginamas tam tikra juodąją dėžę, e, kuri tinkamų būdų, suprantamų būdų nepristato savo veiklos, e, ši institucija naudojas tam tikrais e, algoritmais, kurių niekas nesupranta, noriu paklausti, ką būtų galima padaryti, kad SRB indėlis potencialus iš tiesų e, galėtų būti įnešamas ir būtų atitinkamai įvertinamas. Svengygold. Norėčiau priminti, kad kai kurie komisijos pasiūlymai, kuriuos mes dabar aptarėme, yra parengti parlamento panešimo pagrindu, kurį aš pateikiau parlamentui praėjusioje kadencijoje. Viena mūsų išvada buvo štai kokia, kuri nebuvo paminėta šiandien. Mes kalbėjome, kad kurdami agentūras turėtume suteikti joms labai plačius įgaliojimus. Ir todėl diskusija dėl to, kad jos tos įgaliojimus viršyje, man atrodė labai keista kadangi niekas man nepateikė jokių įrodymų, kad agentūra viršyje savo įgaliojimus. Niekas nesugebėjo man pateikti nei vieno pavyzdžio. Aš laukiu dar tokių įrodymų. Be to, mes suteikėme tuos plačius įgaliojimus, tačiau Jeigu pažvelgtume, ką agentūros nuveikė ir kokiu mastu jos pasinaudojo tais įgaliojimais, tai tam tikrais atvejais galima konstatuoti, kad jos daug nuveikėme, atliko labai išsamų vertinami darbą, jisai buvo kartais netgi neproporcingas, tačiau Tačiau kitais atvejais šitas agentūras atliko pakankamai daug darbo, tačiau grįžtant prie finansų bendrovių, jų priežiūros, tai turėtume klausti, ar šiandien užtikriname vienodas veiklos galimybės, ar mes suformulavome vienodas e, priežiūras galimybės, kai kalbame apie paklausą ir pasiūlą. O mes kalbame dabar apie kapitalo rinkų sąjungą ir turime kalbėti apie tai, ar šitos agentūros išnaudojo joms suteikęs teikias galės. Pirmiausia, kai galbūt į, buvo pažeista ES teisė arba kartais galbūt nebuvo taikomos vienodas priemonės. Tai aš norėčiau paklausti jūsų, kada bus padarytas galas tam neveiklumui arba tų įgaliojimui nepakankamam uh, naudojimuisi, kadangi vartotojai moka per daug už tuos e, produktus, kurie yra siūlomi pirkti rinkoje. Dėl, es, dėl šitų agentūrų valdymo struktūrų pakeitimo mes, žinome, sutinkame su jūsų kritika dėl tų agentūrų struktūros, dėl jų veiklos. Taigi, jeigu mes šalia Europos centrinio banko suteikėme tokiams agentūrams tam tikras galias, tai turime pripažinti, kad kol kas nėra visiškai aiški atsakomybių riba. Taigi, ką Jūs galvojate apie mažesnės valdymo struktūras tų agentūrų viduje, pritraukiant uh, E, ekspertus dirbančius makroekonominio stabilumo srityje ir galbūt būtų galima sudaryti tam tikrą Europos makro stabilumo valdybą arba tarnybą, įtraukiant daugiau narių negu dabartinėse agentūrose. Langen. Aš taip pat norėčiau pateikti du trumpus klausimus, kurie buvo paminėti. Pirmiausia, Latvijos bankų krizė. Norėčiau pasiteirauti ekspertų, ar Europos centrinio banko, banko valdyba ir priežiūros agentūros galėtų pareikonas išvadas ateičiai. Antra, dėl galimybės imtis tam tikros temos. Gigolt pateikė nuo tik tai vienintelį pavyzdį, kai agentūros savo, inicia, savo iniciatyvą ėmėsi veiklos. Pavyzdžiui, aš turiu tokių pavyzdžių daugiau. Ejopos atveju, pavyzdžiui, galima pasakyti, kad įgaliojimų nebuvo gauta, bet vis dėlto jinai ėmėsi veiklos. Europos parlamente buvo pateikti siūlymai dėl e, Jopos veiklos, tačiau mes jiems nepritarėme. Tiesiog e, agentūrų pačių susiformuluota teisė arba įgaliojimai imtis priežiūros yra taip pat e, diskutuotinas dalykas. Eis. Trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjams, Diskusija tikrai yra labai svarbi ir įdomi. Vakar grįžtant prie Dragi pasisakymo dėl krizės, jis įsikalbėjo, kad tai buvo esminė e, bankų krizė ir labai svarbu vengti naujo e, nekilnojamo turto burbulo susidarimo. Taigi priežiūras ir reguliavimas jų tarpusavės santyki. Reikia užtikrinti kuo tinkamesnę pusiausvyrą, užtikrinti proporcingumą, tačiau kita vertus reikėtų turėti omenyje, kad mes dabar kuriame kapitalo rinkų sąjungą ir taip pat reikėtų turėti omenyje Brexit. Kokios fragmentacijos mes galime, mes sulaukti po Brexit ir kaip užtikrinsime finansinį stabilumą ir saugumą. Todėl norėčiau sakyti trumpas pastabas. Ajopa. Kaip svarbi tarpininkaujant institucija tarp valstybių narių, kai reikia e, spirti, spręsti arbitražo klausimus ir užtikrinti, kad veiktų ir tarptautinė rinka arba rinka tarp atskirų valstybių. O jeigu šita, e, e, jeigu vienas e, reguliuojantį instituciją elgsis kitaip negu kita, tai šita bendra rinka sėkmingai neveiks. Kita, kita vertus priežos institucijų veiklos kultūra. Labai svarbu, kad šitų agentūros priežiūros atlikėjai turėtų susėsti už bendro stalo ir bandyti kurtą bendrą priežiūros kultūrą. Mes pat turėjome tokių pavyzdžių, kai buvo viršyti įgaliojimai, ypač tie, kuriuos suformulavome mes parlamente dėl priežiūros pirmajame lygmenyje. Esma, pavyzdžiui, priėmė e, e taisyklės, visiškai nesiremdama tomis darybomis, kurios vyko šiuo klausimu. Kita vertus, kaip ir Svimban sakė, kad yra atveju, kai peržengimi įgaliojimai ir tokie atvejai nekarta buvo aptarinėjami šiame parlamente. Kitas dalykas - finansavimas komisijos poveikio vertinime nepakankamai buvo atsižvelgta į tas darbo apimtis, kurias reikia atlikti ir neatsižvelgiai į žmogiškųjų išteklių poreikį. Iš tikrųjų, nepakankamai yra įvertinamas tų žmonių profesionalumo poreikis, tuo labiau, kad yra numatytos papildomos funkcijos komisijos pasiūlyme. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau pateikti trumpą klausimą pranešėjams. Galbūt netgi pratęsiu klausimą atsižvelgdamas į kai kurias pastabas Žak Dele Rozier kalbėjo apie tai, kad yra aiškių sąsajų tarp valdymo ir tų uždavinių paskirstimo. Kaip pažvelgtume, kaip veikia bendros veiklos taisyklės ir turint omenyje priežiūros konvergenciją ir tiesioginę priežiūrą tai turėtume pasakyti, kad svarbiausia yra apsispręsti, ar valdyme mes galime suformuluoti tam tikrą kolektyvinę atsakomybę, kadangi mes čia kalbame ne apie atskiras nacionalinės priežiūros institucijas ir e, Europinę agentūrą. Todėl labai svarbu tai, ką pasakė Jacques de la Rosier, kad kol kas nėra tokios bendros atsakomybės, kad visos tos agentūros kartu turi užtikrinti priežiūros konvergenciją ir kuo mm, mažesnė bus ta um, nepakankamos konvergencijos problema, kuo bus mažiau pasipriešinimo iš kitų agentūrų, nesuprantant kitos agentūros reikalavimų, tai tuomet mes galėsime galvoti apie kolektyvą kolektyvinę atsakomybę ir užtikrinsime vienodas veikimo sąlygas. Žinoma, gyvename neįdėliame pasaulyje ir labai svarbu suprasti, ko komisija nori, kadangi kai kurios agentūros galvoja, kad mes puikiai dirbame. Iš tikrųjų, taip galbūt ir yra, tačiau mes turėtume pagerinti savo gebėjimus siekiant mm, bendros kapitalo rinkos vieninga Ejopos e, veiklos, Ejopos veiklos taisyklės iš tikrųjų yra atskaitos taškas. Tačiau mes turime pagalvoti apie tai, ką pasiūlė komisija ir kodėl jinai nurodė, kad tie pajėgumai turėtų būti veiksmingi ir kad suinteresuotos šalys arba tos esos, tos agentūros prisimtų atsakomybę ir kad tas pasiūlymas nebūtų e, sušvelnintas, ypač turint omenyje tiesioginę priežiūrą ir priežiūrą ir iš ES agentūrų. Iš tikrųjų, ta priežiūra yra um, at, užtikrinama tuo atveju, kai nereikalinga. Tačiau vis dėlto reikėtų tam tikro bendro vardiklio, kad ES teisės nuostatos nusekliai būtų taikomos visoje ES. Tokie būtų mano pamastymai ir jeigu jūs turite e, atsakymų į daug klausimų, tai būkite mėly ir nekalbėkite ilgiau kaip tris minutės. Chairman, and I will be brief and concentrate on Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu apie keturis aspektus. Pradėkime nuo sudėtingumo pirmojo lygmens. Visų pirma, ką gali padaryti teisėkuros dalyviai. Teisėkuros dalyviai galėtų apibriežti užduotis trečiajame lygmenyje, taigi reikalingas didesnis konkretumas. Detalių pirmajam lygmeniu nereikia, tiesiog nurodykite, ką esą turi daryti. Tai padėtų ir taip pat būtų galima atsižvelgti į proporcingumo principą. Toliau antras dalykas kodėl mm, sistema yra tokia sudėtinga. Tai yra, kad e, rinkoje yra šeši reglamentavimo lygmenys ir tai yra per daug. Europos lygmenių egzistuoja trys, nacionalinių lygmenių taip pat egzistuoja, e, pavyzdžiui, gyvendinimo teisės aktai, e, papildomos gairės kurias e, įgyvendina pavienės e, ministerijos ar priežiūros institucijos. Be to egzistuoja ir mm, papildomi e, dokumentai ir tai yra per daug. Ateityje tikiuosi, kad bus parengtas Europinis teisės aktas, už jį pasisakyčiau ir per 10-15 metų geriausiai būtų parengti vieną kodeksą, kuris e, būtų e, skirtas e, kapitalų rinkai ir 27 valstybėms narėms. Taigi tokiu atveju mes turėtumėm tik tai tuos tris lygmenius, kurie ir supaprastintų visą sistemą. Toliau priežiūra. Priežiūros konvergencija. Na, šiandien negaliu E, pasakyti, kas bus ateityje, bet tikiuosi, kad reglamentavimo pokyčiai gali pasiteisinti, jeigu vykdančiai e, valdybai būtų suteikti papildomi įgaliojimai. Kitaip tariant, būtų galima lengviau inicijuoti kolegų peržiūrą, tačiau tuo pat metu labai svarbu, kad būtų galima keistis geriausią praktiką tarp e, NCA agentūrų Taigi, pasikeitimas geriausia praktika yra labai svarbu, tai nėra reglamentavimo dalykas, bet būtų labai naudingas. Toliau vartotojų apsauga e, yra vertinama teigiamai e, vartotojų Europoje, tačiau visų pirma pažiūrėkime, kaip bus įgyvendinama MIFID direktyva. Iš kitos pusės supraskite, kad e, vartotojų apsaugą užtikrina ne tik e, taip pat užtikrina ir privatinė teisė, kuri skiriasi tarp valstybių narių. Kitaip tariant, vartotojui svarbiausias klausimas yra tai, kad ar patyręs žalą jis gali gauti kompensaciją. Ir šiuo atžvilgiu e, teisėkuros institucijų, e, teisėkuros dalyviai turėtų siekti didesnės harmonizacijos. Toliau kitas klausimas, kuris yra labai sudėtingas. Ar ESA perž... agentūros peržengė joms suteiktus įgaliojimus? Esu teisės profesorius ir galiu pasakyti, kad, na, galbūt tam tikrais atvejais taip ir buvo. Bet na, galiu įsivaizduoti, kad nei komisija, nei Europos parlamentas e, norėtų gilintis į šį klausimą, nes tai yra teismų kompetencijos dalykas. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponai Albela. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie principinius dalykus. Egzistuoja kaip ir dvi skirtingos stovyklos, koncepcijos Vieni pasisako už tai, kad reikalinga viena priežiūros institucija. Apie tai buvo kalbama ir penkių pirmininkų ataskaitoje, kuri buvo pristatyta prieš kelis metus. Iš kitos pusės yra kiti, kurie sako, kad na, užtektų ir bendradarbiavimo. Tai yra Mm, žmonėms, kur, kur žmonės e, palaiko šį scenarijų, norėtų, kad būriamos, būtų būriamos kažkokios organizacijos. Ką turėtumėm daryti mes? Mes turėtumėm siekti tik realiai, realios integracijos priežiūros e, kontekste. Ir kadangi daugiausiai susigaudau kapitalų rinkose, laikausi nuomonės, kad mes daugiau įgaliojimų turėtumėm e, skirti esmai. Tai nėra e, šiaip savo NSA e, asociacija, bet agentūra, kuri gali koordinuoti, siekti priežiūros konvergencijos ir netgi nukreipti nacionalinius institucijas tam tikrų kelių. Taigi mes pasisakome už tai, kad būtų sustiprintas ESMA agentūros vaidmuo. E, agentūra yra labai svarbi siekiant e, integracijos priežiūros rytyje ir galvojant apie kapitalų rinkas. Ačiū dabar žodis poniai Anfily. Kalbant apie priežiūros institucijų finansavimą, tai e, nacionalinės priežiūros institucijos, manau, kad galėtų mokėti atitinkamas e, rinkliavas. Uh, Kitose srityse panaši praktika yra taikoma, nes e, yra įprasta, kad prižiūrimos institucijos dalyvauja priežiūros procese įneša finansinį indėlį, kalbant apie vartotojų apsaugą. Galima būtų daug apie tai kalbėti, bet dažnai vartotojų apsauga finansinių paslaugų tikimo srityje yra pritaikyta e, prie europinių reklamų, tačiau uh, Nepaisant jų galiojimo, realioji padėtis e, valstybėse narėse skirtingose skiriasi. Noriu priminti, kad kiekvienais metais Europos komisija paskelbė tam tikrą vartotojų apsaugos apžvalgą, e, kurie atsižvelgiama į vartotojų apsaugos lygį pagal tam tikrus kriterijus ir padėtis kiekvienais metais tik tai blogėja. Kalbant apie vartotoją apsaugą, tikrai galėstami, kad valstybės narės nesijima rimtesnių veiksmų vartotojo apsaugos stiprinimo srityje, nes reikėtų pirmiausiai imtis e, e, prevencinių priemonių ir vartotojai vis dažniau e, E, yra priverčiami pirkti sudėtingus e, prietaisus ir produktus, kurie netitinka jų poreikių ir dažnai patiria tokią uh, agresyvę rinkodaros uh, politikos agresyvų poveikį. Kalbant apie tam tikrą įspėjimą informaciją, nekalbant jau apie tam tikrų produktų uždraudimą, tai taip pat e, tvarka ir įgaliojimai nėra aiškus, tačiau mes pasakome už tai, kad būtų patvirtinti aiškus tikslus įgaliojimai reglamente tam, kad e, nebeliktų jokių galimybių išsisukti priežos institucijoms nuo atitinkamų funkcijų vykdymo. Taip pat pasisakome už atskirą biudžeto eilutę, kuri būtų trijose priežiūros institucijose skirta vien tik tai vartotojų apsaugai priešingų atveju. Niekas nepasikeis, nes vartotojai tokiu atveju, jeigu niekas nepasikeis, liks tam tikrą prasme atpirkimo ožiais šios priežiūros sistemos. Reikia užtikrinti tvarumą finansinių finansinės sistemos priežiūroje. E, ponas Hufeld, tai aš norėčiau e, sureaguoti į keletą man užduotų klausimų. E, buvo bandoma teikti, kad aš siūliau teisėkros institucijoms patvirtinti senesnius teisės aktus. Iš tiesų, aš netą turėjau menyje, aš bandžiau paaiškinti, kodėl reikalingas e, specifiškesnis reglamentavimas antroji ir trečioji lygmenių, tačiau pirmojo lygmens pobūdis teisėkuros procese yra visiškai kitoks. Aš tikrai nesu naivus, kalbant apie pirmojo lygmens teisėkurą. Iš tiesų kuo labiau įsigilinu į teisėkros veiklą, tuo labiau man tampa e, primtinesnis e, principais, o ne taisyklėmis pagrystas požiūris. Tačiau čia yra kita tema. Ponas Klinsas uždavė e, tokį linksmesnį klausimą apie tai, kad galbūt nacionalinės priežiūros institucijos galėtų kaišioti pagalius į ratus tam tikriems teisės aktams, jeigu kiltų konfrontacija su europinėmis priežos institucijomis. Mes esame e, viešosios institucijos ir tikrai neketiname nieko sabotuoti. Mes esame pavyzdingi piliečiai tiek savo šalise, tiek ir viso Europos Sąjungoje. Taigi apie tai nevertėtų kalbėti ir tas pats pasakyti, na, pavyzdžiui, pateikiant tokį drastišką pavyzdį dėl Bankų sąjungos kūrimo. Mes esame sudėdamoji šio proceso dalis. Siekime, kad šis projektas baigtųsi sėkmingai. Įžangoje minėjau, kad e, e, yra visiškai kita diskusija susijusi su mūsų pozicija apie tai, kas turėtų būti rekomenduojama Europinių lygmenių, kas ne, tačiau tikrai tai nieko bendro neturi su galimybėmis sabotuoti teisės aktų vykdymą. Taip pat bus dos klausimas dėl Latvijos banko e, LVB bankroto stacijoje. Čia buvo štai kokia jungtinių valstijų bankų e, priežiūros institucija pareiškė susirūpinimą dėl šio banko dalyvavimo galimoje pinigų plovimo veikloje ir buvo pradėtas e, klausimas Junktinėse valstybėse, kuris tęsiasi 60 dienų ir žinoma tas procesas iškilo į viešumą ir tai yra, tai ir to pakako tam, kad šio banko e, mokumas per 72 ar šiek tiek e, daugiau valandų dramatiškai pablogėtų ir e, tai bankas atsidūrė ant nemokumo slengščio, ant bankruoto slengščio ir todėl buvo pritaikytos e, tam tikros drastiškos priemonės dėl šio banko veiklos sustabdymo ir dėl sprendimo prieimimo, ar leisti šiam bankui bankrutuoti ar ne. Čia reikia pažymėti, kad bet kokia veikla susijusi galimo pinigų plovimu priklauso nacionalinių e, priežiūros institucijų įgaliojimų e, sryčiai ir Europos centrinis bankas čia nieko negali pasakyti. Ir būtent tai sukėlė problemų. O to tarpu mokumo kapitalo nepakankamumo problemos, tuo tarpu jau gali būti perkeliamos ir ant mūsų e, pečių. Ir jeigu jūs e, manęs klausite, kokiu garantiju galėtume pateikti, kad tokia situacija ateitie nepasikartotų, tai galiu pasakyti, kad jokių garantijų pateikti mes negalime. Tokia situacija gali pasikartoti bet kada. Jeigu mes manome, kad e, kova su pinigų plovimu uh, reglamentavimas turėtų būti perkeliamas ES lygmenį. Tiksliau, į, į reglamentavimas yra europinio lygmens, tačiau e, priežiūra e, šios veiklos yra palikta nacionaliniam lygmeniui, tai jeigu situacija nepasikeis, tai e, mes negalėsime atmesti tokio atveju pasikartojimo galimybės ateityje, tam, kas atveju pasikeistų, reikia labai rimtų politinių diskusijų. Taigi tiek apie Latvijos banką. Dar trumpai e, atsakysiu į du kitus klausimus dėl bendros priežiūros institucijų veiklos kultūros. Tas aspektas buvo kelis kartus paminėtas, taip iš tiesų tai yra vienas iš esminių Europinių priežiūros institucijų struktūros teikiamų privalumų. Galėčiau asmenį pasitirtimi, patirtimi pasidalinti apie tai, kaip e, pasikeitė e, nacionalinių priežos institucijų bendravimas tarpusavyje palyginti su situacija prieš dešimtį metų, kuomet dar mes neturėjome Europinių priežiūros institucijų. E, tie nuolatiniai sustikimai sukuria tą bendravimo kultūrą, ji nėra tobula, tačiau tikrai pastebime didžiulį žingsnį į priekį, tai pasakytina ne tik apie vartotojų apsaugą, tačiau būtų klaidinga mėginti nustatyti viso Europos Sąjungoje vienodas veikimo e, taisyklės, E, orientuotas vien tik tai į finansinį e, reglamentą, nes egzistuoja tokios rytis, kaip pavyzdžiui, bankroto teisė, galimybė kreiptis e, į teismus, teikti civilinius ieškinius smarkiai skiriasi. Paskutinis klausimas, kas būtų, jeigu e, komisijos pasiūlymas paradžių būtų įgyvendintas. Aš galėčiau atsakyti, kad e, tikrai e, remiantis mano sukauptą patirtimi, dirbant bankų priežiūros rytyje, yra nustatyti nepakankami nuo savo išteklių reikalavimai ir aš manau, kad juos reikėtų padvigubinti, net paketurgubinti ir e, šios tie priežas institucijoms tikrai reikėtų suteikti rimtesnių įgaliojimų. Kalbant apie pinigų plovimą, jūs teisus sakydamas, kad už priežiūrą čia yra atsakingas nacionalinės institucijos ir jeigu mes e, e, pasiūlymuose dėl teisės aktų įtrauktume bent menkiausių nuostatų dėl tam tikros suderinamumo, E, kovos su pinigų plovimu kontrolės rytie, tai kiltų karas su taryba Žaklė Lerozė. Labai trumpai, kadangi jau vėluojame. Keis Wimburn, noriu pasakyti, kad iš tiesų labai gerą klausimą uždavėte dėl e, pagrindinių sandorio šalių priežiūros nesu ekspertas šios rytė, tačiau manau, kad reikėtų apibrėžti uh, CSD ir CCP, CCP pagrindinių sandro šalių uh, sistemingumo arba sisteminės reikšmės apimti. Ponas Klins, aš jūs dar klausimą dėl uh, bendros bankų pertvarkos valdybos. CSRB. Manau, kad reikėtų skatinti tam tikrą didesnį atsakomybės jausmą tose siauresniuose rateliuose, tokiuose kaip šiandien, ar turėtume atskirti uh, pertvarkos, bankų pertvarkos valdybos veiklą nuo Europos centrinio banko veiklos. Šiuo metu būtų tas sudėtinga padaryti, nes stacija klostėsi, dabartinė susklostė ne per vienerius metus. Būtų neblogai turėti žmonių grupę ir užtikrinti jų atsakomybę už savo teikiamus pasiūlymus, atskaitomybę ir atsakomybę už teikiamus pasiūlymus ir savo veiksmus, nes dabar yra kuriama pakankamai sudėtinga ir galbūt pavojinga tarptautinė sistema, nesu tikras, kad e, S ir B, kuri yra glaudžiai susijusi su vienu iš svarbiausių šios e, tarptautinio, svarbiausių institucijų tarptautinio mastu veikiančio turėtų pakankamai įgaliojimų šioms funkcijoms atlikti. Iš tiesų mes čia turime kalbėti ne apie kažkokius tai skaičius, ar reikėtų valdybos narį papildyti vienu nariu ar sumažinti. Iš tiesų mes turime siekti pačių aukščiausių tikslų, mes norime pasiekti, kad tas jūreivis tikrai stovėtų būrlaivio stiebo viršuje ir galėtų stebėti visus procesus vykstančius toli horizontė. Taip pat buvo minima, kad priežiūros nuostatos nėra harmonizuotai įgyvendinamos. Su ką jūs siūlote? Galime pasakyti taip, labai svarbu nustatyti vienodas veiklos sąlygas, taikyti griežtus reikalavimus susijusius su priežiūros sudarinamumu, tai mes iš tiesų nieko rimto nepasieksime. Štai jeigu aš sustinku su įmonės atstovais ir teikiu kelis pasiūlymus, pavyzdžiui, pirmasis pasiūlymas pasinaudoti arbitražo galimybę, kuomet akivaizdžiai Europinis reglamentas nėra vykdomas. Ir jeigu tokia galimybė yra numatoma, tai e, arbitražo teismas turi būti galimybė, kuris suteikiama ne tik nuskriaustiems e, asmenims arba tiems, kurie jaučiasi nuskriausti, taip pat ir Europės priežos institucijos turėtų gauti atitinkamą teisę kreiptis e, į arbitražo teismą, pradėti arbitražo procedūrą ir e, tokiu būdu padidėtų atitinkamos e, priežos institucijos atsakomybės dalis tuo atveju, kuomet e, teisės aktai yra pažeidinėjami arba nevykdomi. Kaip žinome, <clears throat> jeigu nepaisant arbitražo procedūros problema teisės akto nevykdymo išliktų, tuomet ESMA ar e, kitos agentūros, ir aš ESMA paminėjau, todėl kad na, tiesiog e, e, pirmoji man šovė į galvą. turėtų galimybę kreiptis į teisingumo teismą ir e, per tam tikrus aiškiai nustatytus terminus kreipimasis turėtų būti išnagrinėtas. Tokie mano būtų pasiūlymai, atsakant į pono Gygolto klausimus. Like our... Ačiū. Bendro pranešėjų prašau išsakyti apibendrintas pastabas kuo glaušiau. Ačiū pirmininkė, dėkuoju visiems pranešėjams. turiu kai kurių palankių, išgirdau palankių pastabų, optimistiškų, tačiau išgirdau ir kritikos strėlių dėl komisijos pasiūlymo. Aš pat suprantu, kad mums dar liko daug darbo kartu su kolegė Bereš ir kitiems kolegoms šešėliams pranešėjams, tikslinant mūsų pranešimą. Žinoma, ta diskusija dar nesivaigė, tačiau galima konstatuoti, kad proporcingumas yra ne tik tai pirmo lygio teisėjų kūros darbas, bet ir e, pakankamai veiklos čia dar laukia antrame ir trečiajame lygmenyje kita vertus reikia užtikrinti proporcingumą, užtikrinant tų mm, agentūrų mm, priežiūros veiklą. Todėl šitas agentūras reikia stiprinti ir kita vertus taip pat reikėtų labiau atskirti reguliavimą ir priežiūrą ir, žinoma, ypatinga dėmesį skirti tų agentūrų finansavimui. Trečia, e, esma tiesioginiai įgaliojimai atrodo kelia daugam abejonių, bet to reikėtų turėti visus šios pasiūlymus, turint omenyje ir emir reglamentą. Tuo labiau, kai kalbame apie esmos tiesioginį galiojimų sustiprinimą. Äh, Skubotiems veiksmams atrodo nelabai pritariama, kita vertus siūloma atsižvelgti į tai, ką dabar jau daro nacionalinės priež institucijos ar kas numatyta jų ateičiai. mūsų pranešime turėtume išryškinti tų priežas institucijų veiksmingumo aspektą dėl valdysenos. Komisijos pasiūlyme, mano manimu, buvo pateikti pakankamai platūs įgaliojimai, tačiau aš manyčiau, kad mums nereikėtų užsimoti per plačiai, tiesiog pagalvoti apie tai, kaip padaryti dabartinį modelį veiksmingesnį. Žinoma, ir toliau turėsime galvoti, kaip įgyveninti komisijos pasiūlymus. Daliorazie pasiūlymas dėl ESRB savarankiškumo stiprinimo. Man patiko jūsų pastabos. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes turėtume atsižvelgti į tuos šiandien išsakytus komentarus ir mintis. Žinoma, tai padės mums rengiant kitas mūsų pranešimo tekstų redakcijas. Dėkoju per Vanšbereš. Euh, Ačiū, pana pirmininkė, dėkoju mūsų svečiams. Iš tiesų mes e, bendra pranešėjai tikrai patys neatsirinkome ekspertų, tačiau manau, kad tai buvo vienas iš uh, geriausių kokybės prasme e, klausimų per šią kadenciją, taigi noriu kiekvienam iš jūsų atskirai nuoširdžiai padėkoti. Jūs e, paminėjote daug svarbių aspektų šią sudėtingą temą. E, komisija teikia tris pasiūlymų rinkinius dėl įgaliojimo valdymo ir finansavimo. Ir Jūs e, tikrai pasiūlėte vertingų minčių ir e, paaiškinimų kiekvienai iš šių trijų sričių ir manau, kad jos išvirs į konkrečius pasiūlymus. Manau, kad pagrindinė mintis buvo susijusi su laiku, su tvarkarašiu, liberalų šešiais pranešėjais Wolfas Klinsas E, ypač pabrėžia, kad iki šios kadencijos pabaigos reikės mums peržiūrėti šios teisės aktus ir baigti atinkamus procesus. Visi dėl to sutarėme, tačiau tikrai uh, uh, mes turėtume galbūt žvelgti toliau į, į ateitį tam, kad uh, patvirtinus mūsų peržiūrą kitos kadencijos parlamentų nereikėtų jos vėl imtis praėjus pakankamai trumpam e, laikui. Dėl e, bendros e, pertvarkos valdybos reglamento pakeitimo, tai komisija siūlo tik tai paviršutinišką, paviršutiniškai keisti atitinkamas nuostatas ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime e, pasiekti, kad SRB, kaip minėjo Žakas Lerozier, taptų tikra moralinė institucija, kuomet jūs rengiate savo ataskaitą, tai jums uh, labai patiko ta makro priežiūros idėja. Tačiau kol kas galbūt ji lieka arba ją turėtume palikti mūsų tolimesnėje ateičiai, nes iš tiesų negalime lyginti mūsų situacijos su jungtiniu valstybių situacija. Pirmiausia, reikia sukurti kapitalo rinkų sąjungą. Kalbant apie Svimbarn pasiūlymą, apsidairyti. E, sisteminių CDS e, e, rinkoje sisteminės svarbos. Manau, kad tas e, pasiūlymas taip pat vertas dėmesio, kalbant apie kitus naudingus pasiūlymus, e, pavyzdžiui, e, dėl priežos institucijų vaidmens, konkuravimo ir galimybės kreiptis į arbitražo kitus teismus. Tai kalbant apie E, finansų, rinkos, e, finansų rinkų veikimo pobūdį ir galimybę kreiptis į teismą, tai tokia galimybė pasinaudojama ne pakankamai dažnai arba netai dažnai, kaip e, būtų galima. Dar norėčiau grįžti prie trijų aspektų. Pirmasis e, susijęs su būtinybė pabrėžti skirtingai komisijos pasiūlyme trijų agentūrų veiklos e, skirtumus ir vaidmenį dėl vartotojų apsaugos. E, Europos parlamentas turėtų tai pasinaudoti atitinkamomis atsiveriančiamis galimybėmis ją sustiprinti ir dėl valdymo, dėl e, sudarimumo, dėl konvergencijos tiksliau. E, nereikėtų atsisakyti tarpusavio peržiūros metodo, tačiau galbūt taip pat ir tam tikrą rezultatų e, savadą pasitelkti, tam tikrus kriterijus nustatant, žinoma, parlamentas čia savo pasiūlymus taip pat yra pasiruošęs pateikti dėl šių kriterijų. Dėkoju, tai buvo vieni iš sėkmingiausių mūsų klausimų. Norėčiau padėkoti pranešėjams, stačiams. Felix Hufeld and Jacques de la Rosière. Thank you for your... Dėkoju Jums už Jūsų įdomius pranešimus dėl terminų. Jie neglutiniai. Pranešimo projektas bus pateiktas e, birželio 18, svarsimai 19, o rugsėjo 20 diena bus e, galutinis svarstymas ir mes tikimės, kad spalio mėnesį mes galutinai apsispręsime, apsispręsime dar mūsų kadencijos metu, taigi laikykime šitokio mūsų darbų orientacinio grafiko. Ir pasinaudokime progą parodyti konkretų rezultatą, kai bus suformuluoti jau straipsnių nuostatų tekstai. Taigi, greitiname apsukas ir aptarime kitą dabar klausimą. Tai yra peržiūros klausimas, tačiau reikia. Reikia apsispręsti dėl Europos bankų priežos institucijos būstinės. Dabar mes turime paskubėti, kadangi laukia mūsų ir balsavimas, dar liko du darbuotojas klausimai. Kolegos išeikite kuo sklandžiau, ramiau už salės. Tai yra būstinės klausimas pirmiausia. Taryboje prasidėjo procedūros, kurių rezultatas buvo mm, pateiktas. Coincides with the, with the conclusion of the Council, but there is an issue of process and uh, institutions, where of course, as rapporteurs do, the Taigi parlamentas turėtų pareikšti savo nuomonę ir turėtų dalyvauti bendro sprendimų priimimo procese. Procedūros yra procedūros, kai dvi teisėkos institucijos turi bendrai apsispręsti. Tai reiškia, kad tos institucijos yra savarankiškos o, o visa kita jau yra šalutiniai dalykai. Taigi mes esam savarankiška institucija ir mes siūlome tą patį, ką pasiūlė taryba. Tačiau reikia patikslinti, kad mes apsisprendėme savarankiškai o ne kaip nors įtakoti kitų proceso veiksnių ir kad buvo atliktas tinkamas vertinimas. Žinoma, aš puikiai su, aš sutinku su tą kritiką, kurioje, kur, kurie išreikšta mūsų pranešime. Targi, Burhat, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Jau užsiminėte kad mūsų pranešimo projekte mes kritikuojame tą nepakankamą drąsą priimti sprendimą taryboje ir komisijoje. Mes kaip savrankiška institucija manome, kad turime ir teisę, ir įgaliojimus pasiūlyti, teikti savo pasiūlymus dėl EBA. 2010 metais buvo Ejopos, ESMA ir EBA būstinės e, nustatytos e, komisijoje kaip tarp institucinių darybų rezultatas. Todėl mes dabar ir toliau reikalaujame iš tarybos papildomos informacijos apie tai, kaip buvo priimtas sprendimas ir kaip taryba tiesiog kokiais kriterijais vadovavosi ir koks buvo tų, krijo, tų kriterijų svoris. Tiesiog 2012 metais buvo priimta bendra deklaracija, tačiau tai nebuvo reglamentas ir ta deklaracija tiesiog negali nustumti reglamento į šalį. Kita vertus, mano manimu, nepakanka nuorodos į parlamento vaidmenį kaip bendros sprendimų prieimimo institucijos. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad procedūros būtų skaidrios, kad laiku ir lygiavertiškai būtų įtrauktas į sprendimų priimimo procesą parlamentas ir kad tiesiog būtų nustatyti bendri pasirinkimo kriterijai ir jų svoris. Todėl e, anksčiau, anksčiau šitas agentūras buvo įsteigtos kaip atskirtos agentūros ir joms buvo suteiktos suteikti atskiri įgaliojimai ir taip pat jos veikia kaip savarankiškos priežiūros institucijos bankų srityje, vertybinių pobirių srityje ir taip toliau. Aš manau, kad tas atskirimas turėtų būti tęsiamas ir ateityje, taigi EBA, e ESMA ir AIOPA skirtingomis kryptimis vystėsi per pastaruosius septynerius metus. Taip pat labai svarbu atskirti valdymą, priežiūrą ir finansavimą, nepriklausomai nuo to, kur tos e, tarnybos įsikurs e, ateityje geografiniu požiūriu. Dėkuoju, pirmas Beres. Um, dans le même esprit que, que Pratesdama Burgarto balsų mintį galiu pasakyti, kad parlamentas šis yra patekęs į sudėtingą padėtį. Man ta stacija primena pastarasis darybas dėl daugiametės finansinės programos. Nežinau, ar prisimenate, kad e, būtent uh, vadovų taryba priėmė vienšališką sprendimą, nepaisant to, kad reikėjo priimti bendrai. Uh, Ir taryba ir toliau kartoja, vadovaujasi tuo blogu įpročiu ir nepaisant to, kad yra 27-28 valstybės narės, jos mano, kad gali priimti atitinkamus sprendimus, nes nepasikonsultavusi su kitais. Ir mes turime tikrai rimtų priežasčių nervintis. Taigi reikia Nepamiršti dabar kelių nerima keliančių dalykų. Pirmasis yra tas, kad e, bendra pranešėjai e, neginčia e, priimto sprendimo iš esmės, mes tik tai norime, kad tas sprendimas būtų priimtas tinkamomis sąlygomis, o tai reiškia dermomis sąlygomis, kad mes esame pasirengę E, priimti tinkamus sprendimus tam, kad EBA galėtų įsikurti Paryžiuje tinkamomis sąlygomis dar iki breksito, tai yra iki 19 metų kovo mėnesio, tačiau e, sprendimas turi būti priimtas ir procesas turi vykti gerbint parlamento įgaliojimus e, ir Todėl mes turėtume dabar formaliai kreiptis į tarybą tam, kad būtų iš naujo pradėtos dėrybos dėl bendro pareiškimo kuris inspiravo e, šį tarybos sprendimą, tačiau buvo pasitelkta jam netinkam, pasitelktas netinkamas metodas. Dar vienas dalykas, kurį minėjo pranešėjas ir kur reikia pabrėžti, tai yra agentūrų veiklos specifiniai skirtumai. Ir e, tą reikia pabrėžti, tačiau neužkertant kelio E, šių agentūrų tarpusavio, e, šių agentūrų veiklos tarpusavio sąveikai, ypač kai jį būtina teikiant tam tikras paslaugas arba siekiant tam tikrų bendrų tikslų, kuomet e, dvi agentūros veikia, pavyzdžiui, tame pačiame mieste, tai sąveiką jų veiklos tikrai galima užtikrinti įvairiais būdais. Taip pat aš pasižymėjau Konstitucijų reikalų komitete vakar patvirtintą nuomonę ir pasiūlymus, kuriems taip pat galėtume pritarti, vis tiek turėdami omenyje, kad reikėtų pataisyti kai kurias pateikto dokumento teksto nuostatas tam, kad išliktume apdairūs ir neprasprūstų nepageidautini dalykai. Ačiū, noriu atkreipti dėmesį taryba atkreipė dėmesį į tai, kad e, ne tarybos sprendimu buvo agentūra perkelta į tam tikrą vietą, tačiau buvo e, pasiektas tarpusio sustarimas tarp valstybės narės ir agentūros. teisinių požiūrių yra svarbi teisinė procedūra, o viso kito teisinių požiūrių neegzistuoja. Paranešėjas pagristai paminėjo šį aspektą, tačiau situacija yra tokia, kokia yra. Keisimbur, ponas Liūnės paprašymės pristatyti jo savo poziciją nes negali dalyvauti posėdėje. Ponas Liūnės pritarė komisijos pasiūlymui ir e, linkęs pritarti bendro pranešėjo pirmam ir antram pakeitimams, taip pat ketvirtasis pranešėjų pakeitimas turėtų būti įtrauktas į EBA reglamentą dėl konstatuojamųjų dalių reikėtų vadovautis trečiojo pakeitimo nuostatomis dėl procedūros, agentūros perkelimas turėtų būti vykdomas skaidriai ir jis pripažįsta, kad agentūros skaidrumą galima būtų sustiprinti. Taip pat <clears throat> e, jis dar e, pagalvos, kokiu pasiūlymu pateikti dėl šių minėtų pakeitimų ir konstatuojamų dalių. Pos Klins išėjo, pos Papadimulis. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti Pervans Peres ir Bur Burkhard Balc už norėčiau pritarti pranešėjų nuomoniai dėl e, pareikšto nepastenkinimo, dėl procedūros, dėl e, tarybos veiksmų. Priimant galutinį sprendimą, e, parlamentas taip pat turėjo pareikšti savo nuomonę. Pasirinkta procedūra yra nepriimtina Aš tikrai neprieštarauju, kad agentūra persikeltų į Paryžių, tačiau vis tiek turime atitinkamai sureaguoti, kad e, apgintume parlamento kaip e, lygiai teisės teisėkros institucijos įgaliojimus, kad užtikrintume vykstančių procedūrų skaidrumą, todėl parlamentas turėtų pareikšti savo prieštaravimus dėl uh, bankininkistės institucijos ir finansinės priežiūros sistemos apskaitai. Tačiau manau, kad šiandien svarstamo klausimo mes turėtume visi vieningai ginti parlamento kaip lygiai teisės teisėkros institucijos įgaliojimus ir turėtume pasinaudoti progą tam, kad grįžtume prie esminių diskusijų su taryba e, dėl sprendimų, kurie jau buvo priimti nuo 2012 metų įgyvendinimus siekiant sustiprinti Europos parlamento vaidmenį tiek kalbant apie bankų, bankininkysės instituciją, tiek e, apie kitus klausimus, na, kalbant apie EBA, tai reikėtų sudaryti tinkamas sąlygas ją persikraustyti, nepažeidžiant darbuotojų, šeimos narių teisų, taip pat būtina vadovautis e, atitinkamomis teisingumo teismo rekomendacijomis e, dėl Europinės, e, e, Europos bankininkystės institucijos. Aš tikiuosi, kad e, pusimose diskusijos sugebėsiu nešti savo teigiamą indėlį į šio pranešimo rengimą. Ar Molį dabar nori pavaduoti Sveną Gygoldą, kitų šešių pranešėjų nematau. Procedūrą prašau žodžio, Brian Heizel. Pirmininkė, Na, kalbant apie Euroviziją, kai buvo sprendžiama, kur ji turėtų būti organizuota, mano šalis pralaimėjo. Tad e, dabar tiesiog galiu pritarti tam, ką siūlo mm, šio pranešimo autoriai, e, sakydami, kad šis visas e, atrankos procesas vyko neskaidriai. O dabar reikalingas didesnis skaidrumas. Skaidrumas E, perkeliant Europos bankininkystės instituciją į Paryžių. E, Pervanš e, teisingai pastebėjo, kad labai svarbu yra ekonom, masto ekonomika, ekonomika kad e, įkūrus dvi agentūras viena šalyje būtų galima sutaupyti, bet tai yra negeras precedentas. E, dvi agentūros vienoje šalyje siunčia neteisingą signalą mažom šalims, periferiniams šalims, šalims, kurios, kurioms trūksta tam tikros patirties, tam tikrose srityse. Na ir e, žinau, koks buvo procesas bet, e, na, tai nėra kritika Paryžiaus atžvilgių, bet e, kalbu apie patį principą, kuriuo reikia vadovautis. Taigi ateityje, kai komisija vertins visus pasiūlymus, turėtų būti viešai paviešintas e, komisijos vertinimas. Komisijos atstovai turėtų atvykti į Europos parlamentą, atsakyti klausimus ir taip būtų galima išvengti tų susitarimų už uždarų durų. Tačiau iš kitos pusės noriu pritarti pranešimui, kuris buvo parengtas dviejų autorių ir dėl uh, Europos parlamento vaidmens šiame procese ir dėl to, kas buvo pasakyta dėl tinkamų kriterijų ir dėl um, garantijų darbuotojams e, Europos bankininkystės institucijos, kurie turi persikelti į Paryžių. Markas Ferberis. Ačiū trumpai. Praėjusiais metais aš rengiau biudžeto įvykdymo ataskaitas dėl visų šitų agentūrų ir tada pamačiau apie tų agentūrų sujungimą. Tuo metu viena frakcija suabejojo tokiu pasiūlymu ir dabar keista, kad tai, ką tos frakcijos pernai kritikavo, dabar tiesiog siūlo. Kažkas turėtų būti teisinga arba neteisinga. No, because... Aš taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasisakyti, nes e, išsakyta kritika buvo susijusi ne su tuo, kad Europos parlamentas e, turėtų pasisakyti šiuo klausimu. Kalba buvo. Uh, apie tai, kad viską turi, viskas turi būti vyk, daroma tinkamai. Ir Europos parlamentas turi dvi galimybės. Arba įsitraukti visą šį procesą nuo pat pradžių, arba tiesiog nesilaikyti tarybos sprendimo. Negalime eiti ir vienu ar kitu keliu, tai yra įsitraukti į procesą, į, tiksliau, neįsitraukti į procesą ir vėliau politiškai uh, būti priversti laikytis tarybos sprendimo. Aš pasakysiu itališkai. Tai yra tiesiog e, netinkamas e, e, požiūris, kaip Poncijaus piloto požiūris. Komisija tiesiog atmetė bet kokį mūsų indėlį, nustatant kriterijus, sprendimus ir galų gale iš to, ką mes siūlėme, neliko nieko. Na, galima sakyti, kad 27 šalis negali būti atrinktos kaip būstinė vienai agentūrai, bet viena ar kita šalis po pateikto pasiūlymo gali atsisakyti balsuoti. Uh, Taigi viskas yra teisingai buvo pasakyta dėl mūsų atsakomybės ir mes tiesiog e, nekvestionuojame e, turinio, bet e, turime procedūrinių problemų. Žodis pranešėjams. Noriu padėkoti Brianui Heisui už jo tinkamas pastabas e, dėl būtinybės užtikrinti agentūrų veiklą, o šiaip aš tikiuosi, kad e, taryba sureaguos išmintingai į mūsų raginimą atnaujinti diskusijas dėl bendro pareiškimo. Aš e, suprantu, kad per pirmiausius dešimtį metų uh, mes turbūt nebūsime privesti perkelti agentūros dėl to, kad viena valstybė narė iš tos, tačiau dabar tą procedūrą vis tiek reikia atlikti. Ponas vicepirmininkas e, paminėjo tam tikrą prieštaravimą, kurio, kurį būtų galima pareikšti dėl Paryžioje veikiančių agentūrų, e, siekiant užtikrinti jų tarpusavio sąveiką. Aš noriu tik priminti, kad savo laiku vienintelis kriterijus, kurį pranešėjas norėjo taikyti, e, kalbant apie agentūrų būstinę, e, buvo nuomos kaina, tuo tarpu dabar jau buvo patvirtintas šešių kriterijų sąrašas prieš priimant atitinkamą sprendimą ir žinoma buveinės nuomos kaina. Uh, šiuo atveju tikrai nebuvo vienintelis kriterijus. Jeigu e, taryba būtų vadovavusi šiuo vieninteliu kriterijumi, būtų besivadovavusi šiuo vieninteliu kriterijumi, tai būtų reikėję galbūt perkelti e, šią agentūrą ne į didesnį miestą, o į kokį nors kaimą, nes ten nuomos kaina būstinės būtų buvusi pati žemiausia. Kalbant apie sąveikos užtikrimą tarp atskirų agentūrų. Manau, kad mūsų kartu su Burgartu Balčiu teikiamame pakeitime labai aiškiai parašyta, kad nebandome e, čia jokiais būdais sujungti agentūrų funkcijų. E, mes norime aiškiai atskirti agentūrų galiojimus, tačiau siekiame sutaupyti biudžeto lėšų. Tai turėtų būti mūsų svarbiausias rūpestis. Ačiū, mes raštu pranešime, iki kada galime teikti pakeitimo pasiūlymus, o dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Ir dabar perdušiu pirmininkavimą Kate Swimburnui. Will you come back to the votes? Yes. Okay. Thank you. I would give three minutes to the rapporteur and one minute to the shadows. No, we'll only need two minutes. Two minutes. Okay. <laughs> if you give me the Thank you, everybody. Um, this is an unexpected... Ačiū. E, netikėtai pasikeitė pirmininkas, bet e, kadangi Markas yra pranešėjas e, kito klausimo, uh, Ir e, kitas klausimas yra susijęs su sunkesvorėmis e, krovininėmis transporto priemonėmis, jų e, apmokestinimo. Taigi dabar suteiksiu žodį pranešėjui ir po to šešėliniams pranešėjams. Kiekvienam po tris minutės bus suteikta. Ačiū, Kei. Ačiū, kad tu tiesiog prisėmėjai savo šitą garbę pristatyti mane. Komisijos pasiūlymas dėl euro vinietės susideda iš dviejų dalių. Pirma pristatoma ta sistema, o po to kalbama apie laipsnišką šito mokesčio mažinimą. Ekonomikos ir pinigų komitete, kuriame aš pirmininkavau, kadangi niekas nenorėjo prisimtos atsakomybės, pasiūliau pasikliauti ekon kompetenciją ir sutelkti dėmesį į mokestinius klausimus ir vienietės klausimus deleguoti transporto komiteto nariams. Su kolegomis aš susitariau būtent dėl to, jie tam pasiūlymui pasiūlė. Taigi komisija pasiūlė per penkerius metus minimalų mokestį kroviniams automobiliams sumažinti 20 procentų, o po to jau tas minimalų mokesčio dydį nustatyti lygų nuliui. Manyčiau, kad politiškai tai naivu ir neteisinga siūlyti, kadangi žinau, kad valstybės narės penkis kartus turės keisti savo mokesčių įstatymus ir transporto įmonės turės įgyveninti tuos pakeistus įstatymus penkis kartus. Todėl aš siūliau, siūlau atsakyti tų penkių patikslinimų ir tiesiog per penkerius metus perėti prie nulinio mokesčio ir supaprastinti visą tą procedūrą. Būtent tai atsispindi mano pranešime. Aš manau, kad mes turime tokią siūlymo kompetenciją ir kita vertus mes manome, kad reikia palengvinti gyvenimą ir įmonėms, ir mokesčių inspekcijoms. Taigi tikiuosi, kad jūs pritarsite šiam pasiūlymui. Dėkuoju. The... Ačiū pranešėjui, e, socialistų šešėlinė pranešėja ponė Pirmonš Beres. Um, well, in that case, I'm going to give the chair to myself, as, as just like Marcus. E, jeigu mm, ponia Bereš posėdį nedalyvauja, tad um, kadangi niekas e, nepasisiūlė būti šešėlinių pranešėjų iš mano frakcijos, ta garbė teko man. ECR frakcija pasisako už tai, kad e, po tokį direktyvą e, įsigaliotų. Kai, kai direktyva įsigalios, mes pritarėme tam, kad minimalus rinkliavos tarifas būtų iš karto sumažintas, vietoj to, kad būtų lai, laukiama penkerius metus. E, ECR frakcija pagidauja lankstumo, kad būtų galima e, toliau rinkti tokio pat tarifo rinkliavas kaip Junktinėje karalystėje, tačiau suprantame, kad e, turi būti numatytas pernamasis laikotarpis, kad e, būtų laikui, bėgiama, laikui bėgant e, galima atsisakyti minimalaus e, tarifo. Taip pat e, laikomės nuomonės, kad e, neturėtų būti užkraunama dvigubo apmokestinimo našta e, sunkesvorių automobilių savininkams. Ponas Tremoza. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pritarti bendrajai Europe in the Move strategijai, kurią pristatė Europa. Mums reikia, mums reikia tokia bendra strategija E, transporto tinklams e, modernizuoti. ES turi laikytis e, Paryžiaus susitarimo, pereiti prie švarios energijos, sumažinti spūstis keliuose. Sūloma direktyva numato tinkamą rinkliavos lygį už naudojimąsi kelių infrastruktūrą. Šis pasiūlymas yra pateiktas su kitu pa, siūlymų, kuris yra susijęs taip pat su rinkliava. Aš sutinku su tuo, kad reikia laikytis e, principo teršėjas moka. Tiek mano frakcija, e, tiek mano rinkėjai pasisako už eurovinietės pasiūlymą, už tai, kad e, teršėjai mokėtų už sukeliamą taršą. Esu įsitikinęs, kad e, visi vartotojai, e, tiek rezidentai, tiek nerezidentai e, turėtų mokėti už naudojimą, naudojimąsi kelių infrastruktūrą. O lėšos, kurios būtų surenkiamos, turėtų būti panaudotos kaip investicijos į kelių infrastruktūrą. E, ir šios lėšos negali būti panaudotos kitais tikslais. Kaip suprantu, pranešėjas pasisako už didesnį lankstumą, atsisakant minimalių tarifų. Kitaip tariant, valstybės narės pačios galėtų spręsti dėl e, rinkliavos tarifų mažinimo. Suprantu, kad dėl perinamo laikotarpio, dėl, e, greit, dėl veiksmų e, intensyvumo reikės susitarti tam, kad būtų galima pasiekti švarios e, energetikos e, tikslų, mažinant spūstis keliuose ir panašiai. GUE frakcijos vardu ponia Paloma Lopes Bermejo. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą E, pranešimo projektą. Tikiuosi, kad e, bendradarbiavimas su šešėliniais pranešėjais duos rezultatų. Mes e, norime, kad būtų atsižvelgta į šios direktyvos aplinkos sauginės aspektus, kad jie būtų sustiprinti. Pritarėme pranešėjui dėl mokėt, teršėjas moka E, principo, kad reikia mažinti emisijas, e, spūstis, tačiau taip pat nereikėtų pamiršti socialinių regioninių aspektų. Skirtumai tarp valstybių narių turi priim, būti priimti domen, kad e, valstybės narės e, nenukentėtų. E, mažos ir vidutinės įmonės turi tinkamai funkcionuoti ir rinkliava už naudojimąsi kelių infrastruktūrą neturėtų turėti joms neigiamų pasiekmių. Šis pasiūlymas turėtų skirtingiems regionams ES rimtų pasiekmių, jeigu bus neatsižvelgta į, pavyzdžiui, į regioninius aspektus arba į e, rinkliavos tarifus. E, kitaip tariant, e, mes turėtumėm tiesiog atsižvelgti į valstybių narių ypatumus. Tačiau tuo pat metu mes pasisakytumėm už tai, kad perinamasis laikotarpis neturėtų būti pratesamas. Taip pat reikėtų tinkamai įvertinti kaip bus panaudotos lėšos surinktos iš rinkliavos, tai yra tie 10 milijardų eurų. Kol kas sunku suvokti, e, sužinoti, ar tikrai e, surinktos lėšos bus panaudotos pagal paskirtį. E, šis teisės aktas turi užtikrinti, kad visoms įmonėms būtų užtikrintos vienodos sąlygos veikti. Tai atsispindės ir mūsų pakeitimų pasiūlymuose, kadangi labai svarbu mums užtikrinti paramą mažoms ir tutinėms įmonėms ir užtikrinti visą įtraukinti augimą. Mes pateiksime pakeitimų pasiūlymų ir bendradarbiausime su pranešėjai dirbant su šia ekonuomonė. Toliau Molis Kotkato žalių vardų. Ačiū pranešėjai už parengtą nuomonės projektą esu šešėlinė pranešėja ir e, pritariu tam, kad mes turėtumėm parengti nuomonės projektą susijusi tik tai su e, tiek, kiek tai yra susijęs su mokesčiais ir nesikišti į TRAN komiteto sritį. Tačiau dėje mes negalime pritarti tam, kas siūlo Europos komisija. Nemanome, kad reikėtų atsisakyti metinių mokesčių automobiliams. E, visa tai nėra e, susijęs su rinkliavomis, bet e, automobilio apmokestinimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti švaresnį transporto sektorių bei siekiant sumažinti spūstis keliuose. Be to, automobilio apmokestinimas gali lengviau pasiekti mums socialinių ir aplinkosauginių tikslų ir rinkliavos už kelių infrastruktūros naudojimą gali tiesiog papildyti e, esamą sistemą. Šiuo atžvilgiu pageidautumėm didesnės harmonizacijos, e, kad būtų galima atsižvelgti į visą automobilių naudojimo ciklą e, aplinkai, klimato kaitai E, turiuomenyje CO2 emisijas, taip pat kas būtų, jeigu e, būtų atsisakyta e, fiskalinių paskatų įmonės automobiliams. Taigi mes pasisakytumėm už prieš tai, kad būtų mažinami kelių rinkliavos tarifai iki 2024 metų. Vietoj to siektumėm didesnės harmonizacijos bei norime e, palinkėti puikių diskusijų su šešėliniais pranešėjais. Tikimės gero rezultato. Taigi, pasakysiu, kad direktyvoje direktyvos e, tema yra ekon komiteto veiklos e, srities dalykas, todėl mes siūloma atsižvelgti į mūsų patiktus siūlymus iki kovo 7-osios, iki 4-osios valandos po pietų galite teikti pakeitimus, o svarstymas yra bas, numatytas balandžio 24 pranešėjų baigiamosis žodis. Ačiū šešėliams pranešėjams, dėkoju už jūsų pakeitimų siūlymus iš anksto. Tikiuosi, kad parengsime visiems priimtiną tekstą. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad mm, rinkliava atsižvelgiant į nuvažiuotą maršrutą laikau pačią pagriščiausią. Tačiau apie tai dar kalbėsime kai renksime galutinį pranešimo tekstą. Dėkuoju pranešėjui, baigiame diskusijas šiuo darbo atveju klausimu, dabar balsuosime.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 Pakaitiniai nariai. Pakaitiniai nebebalsuokite, jiems negalima. Uh, Iš tikrųjų, šiandietingai balsuojate, bet konkurencijos čia nereikia. Aš tiesiog neatsinešiau savo kortelės, pamiršau ją salėje, kurioje paskutinį kartą balsavau. Two EFTDs, yeah. So, yes, one EFTD and we don't... FDD 2 per 2, vienas per daug, vis dėlto EPP vienas balsas per daug. Take control. Okay. Uh, so we start voting uh, uh, the... Pirmiausia, balsuosime dėl pranešimo, kurį tai yra ECN plus pranešimas. 115 už prieš SND, ką jūs, kaip jūs balsuojate prieš? Už. Balsuokite laiku ir aiškiai. Balsuokime kortelėmis. Vote is closed. Baigime. Priimta. 18 už. Prieš. Susilaiko. Atrodo atmesta. Balsuojame kortelėmis, neaišku. Vote is closed. Rejected. Atmesta. Imko 10. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 116. Už, prieš, 116 balsuojame kortelėmis. Vote is closed. Is rejected. Uh, 19 in favor. 19 už, prieš susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 23 už, prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas guoja žodinis pakeitimas papildomai. Kelkime rankas pirmiausia. Atmestas pakeitimas žodžiu. Balsuojame tik tai dėl kompromisinio pasiūlymo, o už prieš susilaiko priimta. 141, 142 už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas už, prieš, susilaiko, priimta priimta, aštuntas už prieš susilaiko priimta, devintas už, prieš susilaiko priimta, dešimtas už, prieš susilaiko priimta, vienuoliktas už, prieš susilaiko priimta, du šimtai už, prieš susilaiko atmesta, du šimtas devynioliktas už, prieš susilaiko atmesta. 219 balsuojame kortelėmis. I don't see Alde. Where is ah, okay. Alde is behind. Yeah, behind. Is, ah. Vote is closed. Baigiame. Atmesta. 12 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 13 už, prieš susilaiko priimta. 226 už, prieš susilaiko priimta. Atmesta. 14 kompromisas už prieš susilaiko priimtas, 15 už prieš susilaiko priimtas, 42 už prieš susilaiko priimti, 600 už prieš susilaiko priimta, 43 už prieš susilaiko priimta, 17 kompromisas už prieš susilaiko priimta, 47 už prieš susilaiko priimta. 18 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 244 už prieš susilaiko atmesta. 245 už prieš susilaiko atmesta. 19 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 250 už prieš. 250 nemačiau, kai balsavote, pasuokime kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 20 kompromisas už prieš. Slaiko priimta. 252 kartu su pakeitimu žaidžiu, kurį pateikė pranešėjas, kas už, kas prieš. Balsuojame 252 kortelėmis. Vote is closed. Baigiame. Atmesta. Balsuojame be pakeitimo žodžių, kas už, kas prieš atrodo atmesta balsuojimo kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Du, penki, trys ir imko trisdešimt, kas už, kas prieš. Primta. 254 už, prieš susilaiko atmesta atmesta. 22 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 23 už prieš susilaiko priimta. 24 už prieš susilaiko priimta. 25 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 58 už prieš susilaiko priimta. 59 už prieš susilaiko atmesta. 26 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 27 už prieš susilaiko priimta. 64 už prieš susilaiko priimta. Imko 4 už prieš susilaiko priimta. 28 už prieš susilaiko priimta. 29 už prieš susilaiko priimta. 68 už prieš susilaiko atmesta. Trečiasis už, prieš, susilaiko atmesta. 69 už, prieš, susilaiko priimta. Imko 6 už, prieš, susilaiko priimta. 71 už, prieš, susilaiko priimta. Atmesta. 30 už, prieš, susilaiko priimta. 74 už prieš susilaiko priimta, 31 už prieš susilaiko priimta, 32 už prieš susilaiko priimta, 84 ir imko 9 už prieš priimta, 5 už priimta, 85 už prieš priimta, atrodo, bet balsuokime dėl 85. Vienas APP balsas per daug. Baigiame. Priimta. 33 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 27 konstatuojimo dalis su pakeitimu žodžiu už, prieš, susilaiko, priimta. 34 už, prieš, susilaiko, priimta. 35 už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 93 už prieš susilaiko. Vienas iš mūsų, ko gero, čia nulėmė. 36 už prieš susilaiko priimta. 37 už prieš susilaiko priimta, 38 už prieš susilaiko priimta, 108 už prieš susilaiko, 108 balsuojame. Baigime. Atmesta. Vienu balsu, vienu balsu daugumą. 14 už prieš susilaiko priimta, 39 kompromis už prieš susilaiko priimta, 111 už prieš susilaiko. ECR balsų nemačiau, todėl prašau balsuoti kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 16 už prieš susilaiko priimta. 112 už prieš susilaiko priimta. 40 kompromisas priimtas. 114 už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Balsuojame kortelėmis. The vote is closed. Baigime. 48 in favor, 5 against, 1. 5 prieš, 1 susilaikė, 48 už. Dabar balsuojame. Iš tikrųjų, balsuosime tik tai dėl dėrybų pradžios remiantis šiuo, kad tik patvirtintų pranešimu. Ir dėl dėrybinės delegacijos sudėties, į kurią įeitų pirmininkas, pranešėjai, šešėlė pranešėjai. Padinis balsavimas. <laughs> yeah, I said it in the wrong order. Mr. Schwab and others. <laughs> Mr. Schwab and some. <laughs> the vote is closed. Baigime. Koborn balsą reikia pridėti. O, jau jūs balsuojate kartule. 46 už, 4 prieš, 3 susilaikė, sveikiname pranešėją. Ir darybinė komanda. Dabar. Dabar balsuosime dėl pranešimo projekto, dėl tarybos rekomendacijos, dėl Europos centrinio banko vice pirmininko skirimo. Pradėsime nuo pakeitimo žodžiu, jį pristatys Pervans Perės. Ačiū vakar, koordinatoriai dalyvavo ilgame svarbiame posėdyje po klausimų kandidato Mano frakcija pasiūlė papildyti e, pranešėjo parengtą rezoliuciją ir taip pat e, pateikė žodinį pakeitimą, siūlant e, atitinkamai pakeisti šią procedūrą, atsižvelgiant į tai, kad tarybos elgesys parlamento atžvilgių netitinka sutarties nuostatų. Mes e, įvertinome abu kandidatus prieš tai, tačiau mūsų vertinimas nesulaukia jokio atgarsio taryboje, todėl mes manome, kad e, ateityje taip pat dar bus svarbių paskirimų Europos centrinio banko vadovybė ir mes manome, kad procedūrą būtina pakeisti, todėl reikia pradėti atitinkamas diskusijas su taryba ir nuo to priklausys mano frakcijos balsavimas. Noriu padėkoti visoms politinėms frakcijoms už pareikštą paramą mūsų iniciatyvai teikti žodinį pakeitimą, kuriame parašyta, kadangi Europos parlamentas pareiškė susirūpinimą dėl lyčių lygybės užtikrinimo, atrankos procedūros, paskirimo laiko ir politinės nepriklauso kandidato politinio nešališkumo raginame e, tarybą e, pradėti konsultacijų su, su parlamentu dėl būsimų skirimų. Aš neturėjau galimybės aptarti šio pakeitimo nuostatų su savo frakcijos narės, taigi prašau dabar paskelbti kelių minučių pertrauką tam, kad galėčiau pasikonsultuoti su savo frakcija. Gerai, galime steigti jums tris minutės. Oh, I understand the coordinators. Kaip suprantu, pirmiausiai balsuosime dėl žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Per vanš dar trumpai žodis. Norėčiau visoms frakcijoms padėkoti už paramą. Š šiam žodiniam pakeitimui, tačiau norėčiau jį dar labiau e, sutvirtinti, kadangi tokiu būdu parlamentas įsipareigoja imtis tolimesnių veiksmų, tai reiškia, kad mano frakcija negalės balsuoti už e, pateiktą kandidatą ir plenarme posėdyje e, balsuos prieš pono Degindos kandidatūrą, jeigu taryba iki to laiko nepatvirtins aiškios procedūros, pagal kurią parlamento vaidmuo nebūtų ignoruojamas e, tose paskirimuose. Todėl jūs turėtumėte pradėti dabar nedėlsint darybą su ponu Tusku dėl aiškių procedūrų ir dar iki balsavimo plenarinėme posėdėje, priešingą atveju reikėtų balsavimą nukelti. Ačiū. Dabar balsuosime dėl pono Degindos kandidatūros į Europos centrinio banko vicepirmininkus. Balsavimas slaptas, pradėme balsuoti. Two EPP too many. Tarp balsuojančiųjų e, du Europos Liaudės partijos, e, dviem e, Europos Liaudės partijos frakcijos atstovais per daug, kažkodėl manęs tai nestebina, balsuoti baigiame. 27 už 14. De, 13 susilaiko pranešimą pritarta. Žinoma, pranešimą pritarta, balsuosime plenarinėme posėdyje dar kovo mėnesį dar kartą. Sveikiname pranešėją remdamiesi e, šiame prašyme suteiktais įgaliojimais pradėsime diskusiją su vadovų taryba ir eurozonos atstovais. Dėl galimybių pagerinti procedūras, taip kaip yra numatyta žodinėme pakeitime, kurį ką tik patvirtinome savo balsavimu. Dabar periname prie kito balsavimo Keis Wimburn e, nuomonės projektas dėl e, Europos e, indėlių. Ne, pirmiausiai balsuosime dėl EBOS, o ne dėl EJOPOS. Pirmoji pastraipa originaliaisio už prieš susilaiko pritarta, 34 pakeitimas su žodinė pataisa už prieš susilaiko pritarta, A kompromisinis pakeitimas su žodinė pataisa, kurią teikia socialistų demokratų frakcija už prieš susilaiko pritarta, B kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 17 pakeitimas už prieš pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiama. Turime pakartoti balsavimą, nes tarp balsuojančių vienu konservatoriumi per daug. Balsuoti pradedame dar kartą dėl 17 pakeitimo. Balsuoti baigiame atmesta C kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, D kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, E kompromisas už prieš susilaiko pritarta, F kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. G kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Balsuojame vardiniu būdu dėl viso nuomonės teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Keturiasdešimt aštuoni už vienas prieš keturi susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar dėl ko balsuosime? Dėl EJOPOS. A kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. B kompromisinis pakeitimas už žodinę. Pataisa už prieš susilaiko pritarta. 12 pakeitimas už prieš. Tikrinamės dėl 12 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. C kompromisis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, D kompromisis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, E kompromisis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, F už prieš susilaiko pritarta, balsuojame vardiniu būdu dėl viso dokumento teksto su pakeitimais, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 49 už vienas prieš keturi susilaikė. Dabar esma A kompromisas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, B kompromisas su žodinė pataisa už prieš susilaiko pritarta, C kompromisas už prieš susilaiko pritarta, D kompromisas už prieš susilaiko pritarta, E kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Vardiniu būdu balsuojame dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 49 už vienas prieš 3 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Taigi posėdis baigtas. Ačiū.